Ja. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Ich... Mėly kolegos, tęsime posėdį, sveiki susirinkę į biudžeto kontrolės komiteto posėdžius, kurie vyks rytoj ir šiandien. Pirmą atvarkį išdalinta, pakeitimų pageidavimų negirdėjau. Visi, kurie kalbate salėje, neturėtumėte daryti garsiau už mane. Taigi darbo atvarkė žinoma, pageidavimų jai keisti nėra. Norėčiau pagal antrąjį darbo atvarkės klausimą priminti, kad šis posėdis transliuojamas internetu ir verčiama į atitinkamas kalbas. Dabar jau pereikime prie trečiojo darbo atvarkės klausimo didelio masto infrastruktūros projektų tyrimas ir su juo susijusi viešųjų pirkimų procedūra pranešėja yra kolegė Valė. Mama ir Sans atstovai, panas Sakerman ir jo kolega turėtų tą tyrimą pristatyti. Sveiki atvykę, nekantriai laukiame pristatymą. Ponios ir ponai, laba diena, ačiū už galimybę pristatyti Jums e, šį tyrimą. Aš nenorėčiau pradžioje pristatinėti kliučių susijusių su šiuo tyrimu, e, tačiau vis tik reikėtų pristatyti bendrasios gairės ir rekomendacijas pradžioje. Pristatysime jums kelias skaidrės, kuriuose e, matysite informaciją apie tyrimo e, turinį, svarbiausias išvadas ir rekomendacijas, kurias norėtume pateikti komitetui. Tyrimo tikslas buvo parengti atitinkamas instrukcijas susijusias su patirtimi didelio masto infrastruktūros projektų viešųjų pirkimų, kurios remia Europos Sąjunga pagal keturias finansavimo priemonės - regionų plėtros fondas, Anglaudos fondą, e, strateginių investicijų fondą ir infrastruktūros tinklų sungimo priemonę. svarbu pabrėžti, kad šiandien ES 14 procentų BVP yra išleidžiama per viešuosius e, pirkimus, tai yra labai svarbus skaičius. Ir e, maždaug 50 procentų strateginių investicijų fondo yra taip pat panaudojama per viešuosius pirkimus. Labai svarbu nepamiršti, kad e, 13 valstybių narių remiantis 17 e, metų <clears throat> viešų pirkimų santrauka mm, e, nedemonstruoja pakankamų e, patenkinamų rezultatų. Atitinkamus skaičius rasite 25 tyrimo puslapyje. Audito rūmai 2017 pabrėžė, kaip ES biudžetas yra tinkamai apsaugotas e, valstybėse narise vykdant viešuosius pirkimus, tačiau 2016 ataskaita buvo atkreiptas dėmesys į mažai sričių, kuriuose situaciją būtų galima pagerinti nes e, išsamesnė informacija apie tai pateikime savo tyrimą, skaidrėse tik tai svarbiausia informacija, svarbiausias dalykas yra susijęs su pro, projektų ar rengimu, iš ankstiniais vertinimas, duomenų naudojimu, taip pat administracinių terminų nesilaikymu. Tai yra įprastas dalykas ES e, ir žinoma viešųjų pirkimų rengimo komandų pajėgumai. 16 metais atinkamas išvadas svarbiausias padarė auditorumai, aš norėjau į jas atkreipti jūsų dėmesį. 25 puslapyje minėjau atitinkamą suvestinę ir čia galite matyti, kokia svarbi e, ES valstybių narių dalis 13 neatitinka minimalių viešųjų pirkimų rengimo reikalavimų. ES finansavimas didelio masto infrastruktūros projektams e, dabartinėje finansinėje perspektyvoje siekia 120 milijardų eurų. Skaidrėje matote, kiek iš kiekvienos priemonės lėšų yra skiriama stambiems infrastruktūros projektams finansuoti. Taip pat Šioje skaidrėje e, pateikiama informacija apie tai, kiek energijos perdavimo infrastruktūros projektams kokie valstybėje narėje yra skiriama finansinių išteklių. Kaip matote, e, tos valstybės, kurios prisijungia anksčiausiai, e, šiems projektams išleidžia didžiausias sumas. Tyrimas apriepia praktika kiekvienoje valstybėje narėje, tačiau jeigu e, e, norėtume išsamei visą informaciją pristatyti, prireiktų maždaug 3000 puslapių arba 100 puslapių e, vieną iš šalių. Dėl ribotos apimties to mes negalėjome padaryti, tačiau atlikome keturių valstybių pakankamai išsame analizę Čekijos, Ispanijos, Graikijos ir Rumunijos ir savo išvadose mes pateikėme išsamesnę informaciją apie padėtį šioje šalyje, taip pat e, įvertinome keturis e, projektus išsameu. <clears throat> Čia skaidrėje pateikiama apie jos atitinkamą informaciją. Vienas projektas tarptautinis, e, kuriam teikiama didelė reikšmė politinėje darbo atvarkėje, tai yra Lyono ir Turino geležinkelio jungtis Niderlanduose, e, automagistralė, Kipre, e, e, kelio statyba, greitkelio ir taip pat metro penktosios linijos atnaujinimas Madride. Taigi, kokios mūsų svarbiausios išvados? Pirmiausiai turime e, pabrėžti, kas šiame procese, kokias funkcijas atlieka valstybės narės e, atlieka didžiąją darbo dalį, tai yra parengia projektus, es institucijos užtikrina, kad procesas atitiktų galiojančius reikalavimus. Pasirengimą dažniausiai riboja valstybių narių turimus galimybės, nes šios temos yra sudėtingos ir valstybėse narėse nėra pakankamai kvalifikuotų valstybės tarnautojų, kad juos būtų galima tinkamai parengti ir tai dar e, vienas e, apribojimas, e, kurį mes identifikavome atlikdami savo tyrimą. Bendrai vertinant, kuomet yra atliekami iš ankstiniai vertinimai, poveikiai vertinimai, socioekonominiai ir pelno įvertinimai, tai galbūt būtų e, bendro pobūdžio pareiškimas arba vertinimas, tačiau e, ES praktika dažniausiai yra tinkama, žinoma, visuomet galima rasti e, netinkamos veiklos pavyzdžių, tačiau dažniausiai viskas yra tvarkoje. Tačiau žinoma, situaciją galima pagerinti ir norėtume pabrėžti kelis aspektus. Pirmiausiai, būtina atsižvelgti į aplinkosauginius aspektus. Antra, ilgalaikėje perspektyvoje būtina e, vertinti e, vykdomo projekto poveikį ne, ne tik tam tikrai trumpai kelio atkarpai, tačiau taip pat ir, pavyzdžiui, visam regionui, kokį poveikį daro ES lėšų panaudojimo šioje srityje būtų galima situaciją pagerinti, parengiamą procesų skaidrumą būtų galima pagerinti mūsų nuomonę. Taip pat e, pastebėjome, kad e, ne visuomet yra vykdomas pakankamos konsultacijos su suinteresuotais subjektais, su pilietinė visuomenė, su piliečiais. E, tai yra tokie aptakus komentarai, tačiau turint omenyje E, mums skirtą ribotą laiką pristatyti tyrimui. Daugiausiai norėčiau atkreipti dėmesį į šios aspektus. Šioje skaidrėje rasite e, tam tikras e, diagramas, schemas, iš kurių matome, kaip pasiskirsta vaidmenimis valstybės narys Europos Sąjungos institucijos suinteresuoti subjektai, pavyzdžiui, panaudojant strateginių investicijų fondo lėšas šioje skaidrė. Kitos mūsų išvados e, susijusios ne su projektų rengimu, tačiau jau su viešųjų pirkimo procedūra yra tokios, kad šiandien bent jau neturime pakankamai informacijos e, apie tai, kaip įgyvendinami Europos komisijos komunikato gyvenamos nuostatas e, dėl viešųjų pirkimų profesionalizavimo, dėl projektų vertinimo ir gairių parengimo. E, Šią linkmę buvo dedamos pastangos, tačiau nežinome, koks yra jų poveikis, todėl manome, kad būtų neblogai įvertinti dabartinį poveikį tų komunikatų e, rinkai padaryti tą, kuo greičiau. Kaip minėjau anksčiau, bendrai vertinant, manome, e, kad e, Europos investicijų banko atliekamas monitoringas yra patenkinamas, tačiau kai kuriuose srityse jį būtų galima pagerinti. Mes manome, kad nepakankamai išnaudojami ES institucijų siūlomi pajėgumai, e, nes egzistuoja tinkamos žinių saugyklos, <clears throat> teigiama patirtis, kurią gali pasinaudoti valstybės narės, tačiau nedaugelis e, jų tą daro. Kalbant apie duomenų rinkimą, mes apie tai vėliau išsameu pakalbėsime, čia būtų galima situaciją iš esmės pagerinti. Ir kodėl mes manome, kad tai yra svarbu, tai yra svarbu dėl to, E, kad būtų galima užtikrinti ekspost projektų vertinimą ir jų atitikimą e, anksčiau užsibriežtiems tikslams prieš surengiant viešuosius pirkimus. Taigi vienas iš klausimų, kuriuos stengiame įvertinti, yra e, susijęs su problemomis su, su E, sutartimis, kurios yra pasirašomos viešose pirkimuose dalyvaujant tik tai vienam kandidatui. Pasinaudojome duomenimis iš TET, e TENS e elektroninių duomenų portalo laikotarpiu nuo 9 iki 17 metų. Tie duomenys yra pak, ne, nelabai patikimi, aš apie tai pakalbėsiu vėliau. Čia mes pradėjome nuo 4,6 milijonų vertės kontraktų pasirašymų ir uh, Ir uh, E, aptikome maždaug daugiau nei 220 tūkstančių sutarčių pasirašytų, kurių vertė siekia nuo e, milijono iki milijardo eurų. Ir per tą laikotarpį skelbta informacija apie viešuosius pirkimus e, buvo finansuojama ne iš ES lėšų ir 12 procentų sutarčių e, po viešųjų pirkimų procedūros buvo pasirašyta tik su e, vienu procedūroje dalyvavusiu kandidatu ar įmonė. Šią skaidrėje matote informaciją e, šviesesnė spalva pažymėta tos visos panaudotos lėšos susijusios su ES ir ne ES ir mėlyna spalva pažymėti viešieji pirkimai, e, kuriuos organizuojant e, buvo skiriamas europinis e, finansavimas. Iš tiesų nuo 9 iki 17 metų labai skiriasi skaičius tų sutarčių, kurios buvo pasirašytos tik su vieninteliu paslaugų siūlytoju ir vienintelių dalyvių viešųjų pirkimų konkurso. E, reikia paminėti, kad e, pasirašintas sutartis, e, kurias įgyvenant yra naudojamas ES lėšos vieno dalyvio atveju viešųjų pirkimų procedūrose pasitaiko rečiau. Lenkijoje, Vengrijoje ir Danijoje, pavyzdžiui, Pagal šią, šią lentelę matote informaciją apie tai. Ir čia galima daryti išvadą, kad e, visą Europos Sąjungoje 12 e, procentų kontraktų pasirašant konkursą dalyvauja e, vienas dalyvis bendrai vertinant ir 9 procentai tokių sutarčių yra pasirašoma su vienu dalyviu vieninteliu <clears throat> panaudojant ES lėšas. E, Lenkijoje e, vidurkis tokių sutarčių pasirašymo yra didesnis ir Vengrijoje. Tai reiškia, kad egzistuoja ir kitos ES valstybės narės, e, kuriuose pasirašomos sutartys su vieninteliu viešųjų pirkimų konkursų dalyviu. Tuo tarpu Danijos atveju mes matome, kad e, labai nedaug e, vienintelių dalyvių dalyvauja viešųjų pirkimų konkursuose, e, kuriems yra skiriamas europinis finansavimas. Anksčiau minėjau kai kuriuos sunkumus susijusius su galimybė užtikrinti prieigą prie domenų iš atviro domenų portalo maždaug 42 procentą iš 4,6 milijonų e, įrašų nepateikia informacijos, e, e, esminės informacijos apie tai, kokia vertė yra pasirašyto kontrakto, ar jį įgyvenint buvo naudojamos ES lėšos ir tik mažiau nei tūkstantyje įrašų yra pateikiama informacija apie sutarčių vertę, kuri viršė vieną milijardą eurų. Tačiau šią skaidrę matote, kad didžiausia kontrakto vertė yra, net nežinau, kaip čia tą skaičių reikėtų vertinti, paskutinė eilutė įrašyta tai yra susijęs su Bulgarijos transporto ministerijos patalpintų įrašų. Bet čia panašu, kad e, įvyko kažkokia klaida arba netgi sąmoningas manipuliavimas duomenimis, e, nes e, tos lėšos, apie kurias įrašą patalpino Bulgarijos transporto ministerija, iš tiesų buvo panaudotas Junktinėje karalystėje, taigi galima daryti išvadą, kad kažkas čia buvo ne taip, su didelė dalimi skelbiamos informacijos, tai reiškia, kad mes negalime teikti, kad šie duomenys iš tiesų yra patikimi. Manau, kad pagrindinė to problema susijusi su tuo, kad e, šis portalas, šis tinklapis e, buvo sukurtas e, kitais tikslais, o ne duomenų analizai. Taigi čia mes išvelgiame spragą susijusią su prieiga prie duomenų. Prieš kelis metus mes panašų tyrimą atlikinėjome ir jo metu gavo, naudojamės atitinkamais duomenimis iš šaltinio, kurio pavadinimas OpenTet, tai yra e, programišių grupelė, E, kuri sugebėjo pavokti tam tikrą e, dalį komisijos duomenų ir e, juos paviešino. Šis duomenų šaltinis yra daug patikimesnis, tačiau bet kokiu atveju nepakankamai patikimas tokį tyrimą atliekant. Kitas išvadas kuris um, galime daryti atliekant atitinkamą tyrimą, vertinant situaciją skiriuose šalise. Tai yra labai dažnas įstatymų keitimas, koordinacijos trūkumas, organizuojant viešuosius pirkimus nepakankami pajėgumai, apie tai anksčiau kalbėjau. E, e, kartais pernelyg didelis e, dėmesys yra skiriamas vien tik tai į pasiūlymo kainą, o ne į teikiamų paslaugų kokybę. Taip pat e, nustatėme kai kurios korupcijos pažeidimo atveju 29 ir 31 e, mūsų išvadų tyrimo puslapiuose yra kalbama minimi tam tikri pažeidimai. E, tai pirmiausiai Sanglaus politikos srityje 31 puslapyje minima Olafo ataskaita susijusi su pažeidimais, e, naudojant strateginių investicijų fondo lėšas pastaraisiais metais, iki pastarųjų metų. Taigi, kaip minėjau anksčiau, Europos komisija ar investicijų bankas gali E, užtikrinti tik riboto masto kontrolę ir stebėseną, nes trūksta atitinkamų išteklių ir, ir pajėgumų šiai e, funkcijai atlikti. Taigi, kadangi laikas bėga, tai apibendrimas pasakysiu, kad mes pateikėme dabar savo rekomendacijas, e, pristatysime savo rekomendacijas. Pirmiausiai būtina užtikrinti geresnį duomenų surinkimą ir įvertinti valstybių narių e, administracinius gebėjimus e, įgyvendinant stambius infrastruktūros projektus. Antroji išvada, manome, kad e, būtina tinkamiau įvertinti komisijos nesnei pradėtą įgyvendinti iniciatyvą siekiant stambių projektų E, rezultatus įvertinti platesnių mastų. Taip pat mes turime sugebėti įvertinti, kodėl e, e, valstybės narės nesugeba įsisavinti turimo ES lėšų, kadangi atitinkama praktika, kaip tą padaryti, egzistuoja, pratesdamas tik dar kolegos mintį. Noriu pasakyti, kad būtina taip pat užpildyti spragas duomenų e, surinkimo ir prieigos prie duomenų srityje, nes e, turėjome tik vieną šaltinį, kurio remdamėsi galėjome atlikti savo tyrimą. Taip pat privalome užtikrinti, kad organizuojant kiekvieną e, viešųjų pirkimų procedūrą didesniu mastu dalyvautų suinteresuoti subjektai. Ačiū. Ačiū. aš esu sumišusi, nes jūsų pateikti duomenys visiškai iš esmės skiriasi nuo tų, e, kuriuos mums pateikė komisijos regionų plėtros generalinio direktoratas. Ten remiantis tais duomenimis Lenkijoje, Vengrijoje ir Kroatijoje 45 e, e, visų viešųjų pirkimų atvejais naudojant es lėšas susidurime su vieno dalyvio viešųjų konkursų e, procedūroje e, problema. E, taigi čia yra labai rimta duomenų surinkimo ir priegos problema. Klausimas yra, kokia to priežastis, ponai Valį žodis. Labai ačiū kaip sakė pirmininkė ir kaip sakoma studijoje, e, duomenų klausimas yra pats svarbiausias, kalbant apie e, didžiasias rinkas e, ir infrastruktūras, tikrai labai sunku gauti kažkokiu tai detalių išsamesnių. Labai ačiū studijos autoriams, kurie atliko puikų darbą ir kurie mums pateikė labai mm, ne, pateikė nepriklausomą e, požiūrį šias infrastruktūras. Jie nagrinėjo konkursų parengimą 14 procentų BVP nuo 2014 iki 2020 metų nuo ES. Primenu, 120 milijardų Europos mastu tai yra didžiulės sumos ir jos turi būti panaudotos teisingai. E, auditorumai per keletą pastarųjų metų, pateikiant duomenys, surado kai kurių spragų, tą sakė ir pirmininkas. Pro, projektų vertinimas, ypatingai kalbant apie ex ante vertinimą, e, vertinant e, projektų pridedamąją vertę. Taigi tas eks ante įvertinimas labai dažnai turėtų vis tik susilaukti mm, didesnio dėmesio, nes mm, labai mm, neaišku, ar iš tiesų viskas taip jau ir nepriklausoma nuo politinės valios. Ar ten tik nenorima jų kaip nors perdirbti kartais nesilaikoma gairių, kartais tos gairės vėluoja, taigi labai svarbu įvertinti visus aspektus, atidžiai tą padaryti ir nekartoti praeitie padarytų klaidų. Dar viena pastaba susijusi su teritorijų dalyvavimu. Šis dalyvavimas yra būtinas, jeigu norime pakeisti teritoriją e, kažkokiu tai dideliu infrastruktūros projektų, pavyzdžiui, Kastor projektas Ispanijoje, Europos investicijų banko finansuojamas arba didelis geležinkelio projektas arba e, autostrados projektas, kuris eina per visą teritoriją. Tai čia labai svarbu, jeigu um, kažkur tai šalia jūsų namų statys dujų saugojimo stoti. Mm, aišku, kad, kad jūs e, susirūpinsite savo saugumu. Tokie projektai žmonėms vietoje gyvenantiems tikrai nenaudingi ir dažnai žalingi būna, taigi čia turi dalyvauti diskusijose visi suinteresuoti asmenys. Kalbant apie unikalius pasiūlymus, žinome, kad jeigu tie duomenys yra pagerinti, vis tik tais uh, būna dažnai nelengva tuos duomenis palyginti tarpusavyje. Dažnai vienų ir kitų patiekiami duomenys yra tiesiog nepalyginami, todėl komisijos reikia paklausti, kodėl ta informacija pateikiama yra skirtinga. Electronic eh, Dailis yra tokia sistema, kuri leis piliečiams geriau prieiti prie duomenų, todėl reikia tą sistemą stiprinti, kad tie 120 milijardų, kurie galiausiai skirti infrastruktūros darbams, skirtiems e, Europos piliečiams, viskas vyktų skaidriai. Ir kad e, nuo piliečių nieko nebūtų slepiame nuo mokesčių mokėtojų. Infrastruktūros e, projektai turi būti kruopščiai nagrinėjami ir jeigu kartais kažko trūksta, tai tada ES turi praktiniu požiūriu pažiūrėti, kaip valstybėms narėms pagelbėti ir kaip užpildyti už, už, e, e, visas spragas. Skaidrumas labai svarbus ir būtinas visiems konkursams, tai pagerins bendradarbiavimą tarp valstybių narių, komisijos ir Europos investicijų banko. Dėkoju studijos autoriams. Pone Ne Greslė jau e, pareiškė kritinės pastabas. Aš išklausiau tiek jos, tiek visų kitų kolegų, kurie išsakė kritiką. Tai yra labai svarbi informacijos dalis. Mes ir toliau galėsime sėkmingai dirbti, remdamiesi šią informaciją. Ar kolegos e, norėtų pasakyti, jeigu ne, tai steiksiu žodį dar tyrimo autoriams. Jūs daugiausiai vertinote didesnius e, infrastruktūros projektus, kurių vertė <clears throat> siekia 15 milijonų. Iš tiesų, ne kiekviena įmonė gali gauti užsakymų, kurių vertė 15 milijonų eurų. Ta gali padaryti tik patys stambiausi projektų vykdytojai. Taigi, jūs dar paprašyti žodžio, žodžio prieš teikiant galimybę pasakyti komisijos atstovams. Prašau. Uh, Dėkoju. Vienas iš dalykų, kuris buvo paminėtas pranešime yra štai koks. Mes savo analizę atlikdami rėmėmės e, tais duomenimis, kurie pateikiami oficialiai. Tikėčiausi, kad nacionalinės e, konkurso rengimo sistemos atidžiai renkia, re, renka duomenis. Pavyzdžiui, Dedžio, generalinio direktorio Redžio analizė yra, nežinau, kuo paremta, e, gal nesiremia nacionalinėmis sistemomis ir jų duomenumis. Ir gal dėl to atsiranda skirtumų. E, o mes remiamės tą platformą, kurios esmė iš pradžių ir buvo duomenų rinkimas ir analizė. Ta e, platforma padeda analizuoti vykstančius konkursus nacionalinio ligmens. Tos duomenys analizuoti. E, ten taip pat ir apie išmokėtas lėšas yra duomenys. Taip pat svarbu pažymėti, jog mes, mes daugiau negu 42 procentuose e, projektų apie gaunamas lėšas pastebėjome, kad yra problemų. E, mes taip pat Norėtume nurodyti, kad 51 puslapyje studijos yra tie skaičiai išdėstyti detaliau. Ir čia galėtumėte pasižiūrėti visą analizę. Ir tuos specifinius elementus, kurių gal trūkstate pranešime. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau pridurti. Anksčiau aš minėjau TED minimas tris sutarčių rūšis - tiekimo paslaugų ir darbo atlikimo. Tiekimas e, buvo tas rytis, kur daug buvo dalyvių konkurse, tokių dalyvių, kurie, kurie buvo vieninteliai pateikę savo kandidatūrą. Tai buvo daug daugiau negu kitų dviejų rūšių sutarčių atveju. Dėkoju. Denis. Europos komisijos vardu. Jis yra iš regio generalinio direktorato. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū taip pat mūsų konsultantams už puikiai parengtą pranešimą. Manau, e, kad apie duomenų rinkimą išgirdau daug visokios informacijos su frustracijos atspilviu. E, dabar, kai rengiami dideli projektai, mes irgi susidurime su panašia problema, nes atskiruose sistemuose duomenys kartais renkami ne visai taip pat. Tai yra mūsų nuolatinė kova, mes norime, kad duomenų rinkimas gerėtų, kad viskas būtų aiškiau ir e, pagalbos gavėjams ir lėšų tų gavėjams ir mums, kad būtų galima geriau atlikti visas reikiamas analizės dėl tų rekomendacijų. Norėčiau komitetui pasakyti, jog Europos komisija ir Europos centrinis bankas rengiant projektus turi tokį bendrą dalyką, tokią Jaspers vadinamą iniciatyvą. Ir e, Europos investicijų bankas E, padeda atlikti tuos vertinimus ir padeda įvertinti, kiek jos atitinka pagrindinius e, suformuluotus e, reikalavimus, lygiai taip pat ir su Europos tinklų sujungimo priemonė. Ar dažnai vertinant projektus matome, kad tie projektai nėra tobulį, juos reikia gerinti. Ir kitas dalykas. Skaidrė buvo pasakyta, kad e, egzistuoja viešųjų pirkimų veiksmų planas. E, keletas generalinių direktoratų užsima šias rytim Europos komisijoje. Mes e, valstybėms narėms esame pateikę daug informacijos. Mane šiek tiek nuvylė tai, kad konsultantai minėjo, jog valstybės narės nepakankamai naudojasi tą informaciją. Galbūt mes turėtume labiau e, pagalvoti apie tai, kaip valstybės narės galėtų geriau pasinaudoti tuo, ką mes jau esam nuveikę. Kai dėl pačių rekomendacijų, manau, kad pirmoji yra tokia rekomendacija, kuri yra viešųjų pirkimų rengimo veiksmų plane paminėta. Atliekamos studijos įvairios ir toliau ir panašiai. Mes, kai kalbame apie infrastruktūros projektus, kai kūrėm jų planus, be abejo, mes renkame duomenis ir žiūrime, kaip atrodys tie projektai, kiek jie yra geri, kaip jie gerai parengti. Kai dėl iniciatyvų ir duomenų rinkimo apie jas. Nežinau, kad, ar dabar yra geriausias laikas tai daryti. Gal ir ne, nes mums reikėtų sukaupti daugiau patirties šioj srity. Bet, aišku, į tą, aišku, kol kas į tą rekomendaciją galbūt ir nereikėtų labai atsižvelgti, kai, į, kai dėl TED duomenų mes galėtume pasakyti, kiek buvo naudojamas į TED duomenimis. Jokia Europos institucija kokybiškai negalėtų patikrinti ten esančios informacijos, kiek tai kokybiška. Ir manau, kad čia galbūt turėtų informatikos tarnybos labiau susidomėti šias rytim. Bet sakoma, jeigu prasideda kažkokios blogos tendencijos iš pradžių, tai jos ir tęsiasi ilgą laiką. Tai aš manyčiau, kad valstybės narės turėtų geriau atlikti joms tenkančias pareigas ir tinkamiau tas duomenys teikti. Buvo kalbama apie įvairius vaidmenius, kuriuos atlieka skirtingi subjektai. Jūs kalbėjote apie tinkamą subjektų įtraukimą. Europos komisija galėtų paskatinti taip pat šią iniciatyvą, bet tai yra daugiau nacionalinio ligmens klausimas. Veiksmai turi būti įgyvendinti, kad taip ir nutiktų. Taisyklės sugriežtinti, sustiprinti. E, tai yra būtina pagal visas egzistuojančias ES direktyvas. Ir regijų generalinį direktorate aš ir mano kolegos esame už tai atsakingi, kad projektai būtų vertinami ir atitinka tas taisyklės ar ne. Nežinau, kaip dar griežčiau mes galime tą kontrolę užtikrinti šiuo požiūriu. Bet dar kartą noriu pasakyti, kad studija išsami, naudinga. E, na, atleiskite, kad rinkote duomenys, tengiatės ir kad čia tuos duomenys bandoma kažkaip nuginčyti. Tačiau manau, kad nepaisant to, kad tie duomenys gali vienaip ar kitaip skirtis, ar juos surinkti nelengva, noriu pasakyti, kad studija yra tikrai naudinga. Jūs atlikot puikų darbą. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš tai nieko nesupratau. Pirmiausiai nesupratau, kodėl regionų plėtros generalinis direktorato atliktas tyrimas taip smarkiai skiriasi nuo šiandien pristatyto, jūs to nepakomentavote. Aš taip pat nesuprantu, kodėl negalima užtikrinti geresnės prieigos prie duomenų, ar mums nepakanka tam taisyklių, ar mes esame paprasčiausiai per buki, kad galėtume atitinkamus duomenys su, surinkti. Taigi nesupratau visų minėtų klausimų priežasčių, nes kalbame apie didžiulės pinigų sumas ir e, vertinant e, tai, kad e, ES sėkmė bendroje rinko priklauso nuo viešųjų pirkimų skaidrumo, tai aš čia to tikrai pasigendu. Taigi dar kartą jums žodis, prašau. You, um... Ačiū, ponė pirmininkė. Pabandysiu paaiškinti. Nežinau, ar pavyks, bet pabandysiu. Mes, manau, galime padaryti štai ką. Mes gavome štai šį pranešimą labai neseniai. Mes išanalizuosime tuos čia esančius duomenys ir regio turimus duomenys. Ir pažiūrėsime, ar galima pamatyti priežastis, kodėl tie duomenys taip skiriasi. O šiandien nežinau, ar mes galime šį klausimą atsakyti. Tiesiog Pirma, reikalinga analizė, kad pamatytume, kodėl tie duomenys skiriasi ir pažiūrėsime, ar tie duomenys jau yra taip blogai surinkti vieni ar kitų. Aš suprantu, kad gali būti kokia klaida įsivėlusi kažkur, bet man atrodo, kad mes tai galim aptikti ir išaiškinti, kas ir kaip. Tiesiog pažiūrėsime vėliau, kodėl tie duomenys tokie skirtingi. Nee, nee, nee, nee. Also, ich habe die Studie der... Ne, ne, ne, ne. Generalinis direktoratas regionų plėtros aš e, atliko tyrimą, aš ir e, perskaičiau ten, aiškiai, parašyta, kad e, e, kaip yra organizuojami šie pirkimai, kiek yra vienintelių dalyvių ir išvados yra visiškai kitokios. Pavyzdžiui, dėl Lenkijos ir Vengrijos, kurios gauna daugiausiai ES paramos lėšų ir e, visiškai e, kitokie rezultatai pateikiami. Ir mane domina e, priežastis šių skirtumų, nes aš čia ne savo malonumui užsijimu ir vertinu šitos dalykus. Mes jau daugelį mėnesių mėginame suprasti, kodėl kai kuriuose valstybėse narėse organizuojant viešos pirkimus e, ES lėšų panaudojimui yra tik tai vienintelis konkurso dalyvis. Čia šiaip jau e, tokie konkursai kvepia korupcija dažniausiai. Taigi esu labai nusivylusi ir atsiprašau, e, bet jūs tikrai galėtumėte daugiau informacijos suteikti. Mielai jums tokią galimybę dabar pasiūlysiu. Thank you, Madam Chair. Um, as I said. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kaip sakiau, dokumentą ką tik gavom, ką tik tai. Mes neturėjom dar galimybės palyginti e, tų skaičių su mūsų anksčiau atlikta studija. O dabar, man atrodo, mes tai turim padaryti. Šiandien, dabar aš negaliu jum paaiškinti, kodėl tie duomenys e, skiriasi, kodėl proporcijos e, yra skirtingos kalbant apie tuos konkursus, kur dalyvavo tik vienas dalyvis. Šiandien negaliu tuo paaiškinti, labai atsiprašau, bet mes turime atlikti darbą tinkamai. Aš suprantu jūsų siekį ir pritariu jam, reikia kuo daugiau skaidrumą. skaidrumo, turime dirbti nuosekliai, kad gautume nuoseklų rezultatą. Mums būtina aiškiai suprasti, kas iš tikrųjų vyksta. Bet šiandien šito paaiškinti negaliu. Atleiskite, mes tiesiog turime išstudijuoti atidžiai tą dokumentą, kurį šiandien gavome. Ir tuomet palyginsime skaičius su mūsų turimais. Dėkui. Kada tą padarysite, kada galime vėl išsireikalauti, kad jūs čia atvyktumėte? I think that will take um, uh, a number of weeks. Uh. Na, manau, kad mums prireiks dviejų, trijų mėnesių, kitų metų pradžioj, ko gero galėtume matyti. Gerai, tuomet susitiksime dar kartą kovo mėnesį, įtrauksime tinkamą klausimą į savo darbo atvarkę, tačiau norėčiau, kad remdamasi savo patirtimi galėtumėte pasakyti, nes ilgai šioje srityje jau dirbate ar remiantis jūsų sutar, patirtimi e, reglamentuojančių taisyklių pakanka, kad tą informaciją e, galėtume kur nors rasti. Ar yra kokie nors terminai nustatyti, per kuriuos būtina informaciją pateikti prievolės, ar mums tai visiškai nerūpi? Have, uh... Manau, kad mes dabar tiesiog lenktyniaujame, kas bus skaidresnis, nes mes e, norime, kad kuo mažiau naštos patirtų tie dalyviai, kurie dalyvauja konkursuose. Ir vėlgi, mes tam, kad pasižiūrėtume, ar taip ir buvo, turime pasižiūrėti skaičius. Kartais, kai taisyklės yra paprastesnės, o su paprastimo mes siekiame, kartais sakoma, tos paprastesnės taisyklės e, pakiša koją ir ne viskas vyksta taip skaidriai. E, ataskaitos teikiamos kai kuriais atvejais savanoriškų pagrindų ir kartais jos nėra teikiamos. Mes turime pasitelkti įtikinėjimą ir kitas įvairias e, technikas, ekspertų susitikimus, studijas ir panašiai, kad galėtume gauti informaciją. Pirmiausia, aš nemanau, kad mums reikia kažkokių papildomų įpareigojimų valstybėms narėms teikti uh, ataskaitas. Kol kas bent jau, man atrodo, kad to nereikia. Tai reiškia, jeigu norėtume žinoti, tai gautume, galėtume rasti daugiau informacijos. Man susidaro įspūdis, kad mes to paprasčiausiai nenorime. Taigi man susidaro labai blogas įspūdis, nes e, panašu, kad daugelio fondų lėšos yra panaudojamos ne skaidriai ir paprasčiausiai yra išgraipstamos. E, Apgalėstauju turėdama e, pacituoti kolegą Valį, tačiau mes turime pasitelkti skaidrumą ir atremti tuos argumentus, kuriuos pasitelkia euroskeptikai ir eurokritikai. Taigi, mielai, dar kartą susitiksime su jumis kovo mėnesį, tikrai to nepamiršime. O dabar aš dar noriu steigti žodį tyrimo autoriams, galbūt jie dar turėtų papildomos informacijos, prašau. Dėkuoju. Aš manau, Svarbu pasižiūrėti, kokie tie duomenys buvo panaudoti ir panau, palyginti metodologiją regio direktorato ir mūsų pasirinktą. Vieni naudojosi TED duomenimis, kad galėtų pasižiūrėti atskirų fondų naudojimą, e, Tai kai kuriais atvejais būna tik pasakyti, ar ES finansavimas buvo naudojamas ar ne atskiriams projektams. Tiesiog reikia taip pat ir metodą palyginti, kad žinotume, ar tuo pačiu metodu rėmėmės, kad matytume, gal dėl skirtingo metodo skyrėsi tie rezultatai. Kol kas mes nežinome, ar tą pačią informaciją nagrinėjome. Ir tai yra svarbus pažymėti dalykas, nes e, reikia pasižiūrėti, kiek skiriasi mūsų metodas ir tuomet žinosime, kur slypi problema. Suprantu, tačiau mums rūpi tas pats klausimas, kiek įmonių dalyvavo e, viešųjų pirkimų konkursuose kuriuose rengiant buvo naudojamos ES lėšos ir e, mes remdamės jūsų tyrimų sakėme savo tyrimų ir jo rezultatas yra visiškai e, priešingas. Man, mane apima vis e, didėjančio bejėgiškumo jausmas ir šitie tyrimų rezultatai mums nieko gero nežada, nes čia arba kažkas čia klaidų yra privėlęs, arba nežinau kaip suprasti tokius skirtingus dviejų tyrimų rezultatus. Jeigu dar norite ką nors papildyti, mielai steiksiu žodį, jeigu nesteiksiu žodį pranešėjui. Sono comunque contento che eh, lo studio abbia sollevato. Aš vis tik patenkintas, nes ši studija sukėlė susidomėjimą buvo pateikta komisijai papildomų prašymų pateikti informacijos, o iš tos informacijos galėsim susidaryti aiškesnį vaizdą. Dažnai tai būna didžiulės sumos, faraoniniai projektai trunkantis metų metus. Ir dėl jų atsiranda labai nemalonių pasiekmių mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios dalyvauja tuose dideliuose infrastruktūros projektuose. Ir korupcijos visokios apraiškos. Na, iki kovo mėnesio komisija turėtų su studijų autoriais pasitikrinti informaciją ir vėl čia ateiti bei paaiškinti, kodėl kai kuriais atvejais matome tokius neatitikimus tarp duomenų. Esu įsitikinęs, kad ši diskusija turi tęstis ir toliau, kad e, dabar daromos klaidos nesikartotų. Dėkoju pirmininkaujančiai valstybei, vė, pirmininkiai atsiprašau, už tuos duomenis visiems kolegoms, E, tikiuosi, kad kovo mėnesį dar galėsime pasigilinti į klausimą išsameu. Tikrai nukelsime šį klausimą į kovo mėnesį ir tikimės iki to laiko gauti daugiau papildomos informacijos. Tikrai mes šios kovos nenutrauksime, nes ji mums yra labai svarbi, nes mums rūpi, kad uh, veiktų uh, bendroji rinka, organizuojant viešųjų pirkimų procedūras europinės, baigėme svarstyti šį darbo atvarkės klausimą. Žinau, ar panas Štadleris jau stovi prie salės durų, jeigu ne, tuomet būsiu priverstas skelbti posėdžio pertrauką, kol jis atvyks. Ačiū. Wir machen weiter in der Tagesordnung und ich. Tęsime darbo atvarkės susvarstymą Europos parlamento biudžeto vykdymo patvirtinimas. Noriu pasveikinti su kolega e, Sasuliu vicepirmininku, pono Vėlė generaliniu sekretoriumi, pono Galvinu, mūsų vidaus auditorių, ponas uh, Ruso serga negali atvykti, tačiau yra jo kabineto vadovė, ponė. Čiprijanį. Ir e, Aš norėčiau pasveikinti e, iš Nigerijos ir iš Dramblio kaulo kranto grupę, tai yra kolegos iš abiejų Europos valstybių nacionalinės asamblėjos. Mums garbė matyti savo posėdėje. Svarstysime dabar ES biudžeto vykdymo patvirtinimą. Ir žodis pirmiausia, ponė Čiprijani. Prašau. Thank you, Chair. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš esu Kera Čiprijani. Esu pono uh, Ruso kabineto vadovė ir pirmiausia noriu atsiprašyti dėl to, kad uh, Jis pats negalėjo dalyvauti posėdėje ne, šiame klausime, nes turi sveikatos problemų. Pristatysiu dešimtąjį skyrių e, audito rūmų ataskaitos, administracinio išlaidų skyrių ir šiandien kalbėsime specifiškai apie Europos parlamentą. 2017 metų ataskaita ir vertinimas yra pozityvus, e, išlaidos administracijai yra tas dalykas, kur nepastebėta klaidų. Mes manome, kad klaidų lygis siekia 0,5 procentus. Šis vertinimas yra pagristas 53 sandoriais, 27 e, jų yra susijęs su Europos parlamentu. Keturi sandoriai e, buvo pastebėti su klaidomis. Septynios klaidos buvo pastebėtos įvairaus pobūdžio, tarp jų e, viena įvertinimo kiekybės klaida, kai lankytojų grupėms buvo numatyta per daug išlaidų. E, šešios ne, ne kiekybiškai nevertintinos klaidos susijusios su procedūromis, su tuo, kad nebuvo laikomasi metinio periodiškumo principo ir kad nebuvo atlikta reikiama eksante kontrolė ir ekspost tikrinimas sąskaitų ir išlaidų. Mes rekomendavome Europos parlamentui pagerinti gairias susijusias su tuo, kad reikėtų leisti turimus kriterijus laiky, e, taikyti tais atvejais, kai tenka priimti sprendimus susijusius substancinių reglamento taikymu. Europos parlamentui norime rekomenduoti, kad peržiūrėdamas taisyklės susijusią su lankytojų grupių prieimimu būtų sustiprinta procedūra susijusi su e, išlaidų deklaracijų pateikimu E, įvairioms grupėms. Šios turėtų pateikti pagrindžiančią dokumentaciją, kad, kur matytųsi uh, sąnaudos ir prašymas jas padengti. 2014 taip pat buvo atliktas e, patikrinimas, mes dėl darbo užmokesčių ir uh, E, šeimos pašalpų išmokų skyrių tikriname. 2014 metų rekomendacijoje sakėme, kad reikėtų patikrinti e, sąnaudas ir jų padengimą. Sakėme, kad Europos politinės partijos e, nėra pateikusios duomenų ir kad tuomet ar negalėjome įvertinti pasiektos pažangos. Pone pirmininkė, pone pranešėja, Euro, gerbėjom Europos parlamento nariai, esame jūsų paslaugoms, jei turėtume klausimų ar norėtumėt papildomų paaiškinimų. Dėkoju uždėmesi. Ja, besten Dank. Wir fangen an mit dem Kollegen Sassoli, aber ich möchte. To vis tiek sužinau kolegai Sasulį, tačiau pirmiausia norėčiau padėkoti padėkoti e, Europos parlamento finansų generalinio direktorato komandai ir už atsakymus į 160 klausimą. Pone generalinis sekretoriu, na, klausimų buvo mažiau nei praėjusiais metais. Ponai Sasūlį žodis. Cari colleghi, allora parliamo. Dėkoju, ponė pirmininkė, brangus kolegos. Kadangi tai yra 2017 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas, Aš tą labai apibendrintai papasakosiu. Pateniui pateikdamas kaip galima daugiau informacijos jūsų dėmesiui. Milijardas 900 milijonų 2017 metų biudžete 99 procentai biudžeto buvo sunaudota, 1 procentas buvo anuliuotas ir tai leidžia susidaryti vaizdą, jog e, numatymas buvo atliktas tikrai puikus ir biudžetas buvo įvykdytas puikiai parlamente. Visą tai buvo įmanoma padaryti, kadangi gavo, buvo gautas iš ankstinis finansavimas, buvo padarytas pervedimas 48 milijonų Mm, Luksemburgo kad pastatui visą tai leido sutaupyti 8 procentus palūkanų. Tai yra labai teigiamas dalykas. Dėl saugumo buvo būtina pagerinti saugumą mūsų pastatuose ir 2017 metais tai kainavo labai brangiai. Mums pavyko tą padaryti su nacionalinėmis institucijomis, aplink pastatus sukūrėme saugumo parlamentą, ypatingai Briuselėje, Virts gatvė, pavyzdžiui, buvo padaryta pėsčiųjų gatvė, kadangi Virts gatvėje m, mm, iš tiesų galėjo parlamentui kilti didelis pavojus saugumo požiūriu. Taip pat buvo pagerintas saugumas prieigose, 2016 metais Spinelį pastate, kiti įėjimai taip pat buvo e, padaryti saugesniais. Toliau e, buvo padaryta vidinė, sukurta vidinė vairuotojų tarnyba, tai irgi leido užtikrinti didesnį saugumą, o taip pat mūsų darbuotojams suteikti geresnės darbo sąlygas, užtikrinti geresnės darbo sąlygas. 107 vairuotojai buvo priimti į darbą per konkursą. Toliau darbai darant pastatus saugesniais vyksta sėkmingai. Kaštai žemesni negu 432 numatyti milijonai ir atrodo nebus viršytas 1,5 numatytas remonto laikotarpis. Luksemburgė vėl pastatas leidžia turėti mums daugiau biurų, daugiau erdvės. Tai yra labai svarbu gerinant parlamentarų darbo sąlygas Luksemburgė. Tuo tarpu šiandieną parlamentarai turi dalinti savo erdvę, darbo erdvę su bendradarbiais. O tai tikrai E, negerai nei privataus gyvenimo, nei efektyvumo požiūrių. Martens pastatas, ten buvo sukurta pas, e, papildomų biurų. Būtina buvo tuos biurus sukurti, nes parlamentarų personalas, personalo padaugėjo ir stažuotojai, ir padėjėjai įvairūs. E, atsirado, tad jiems reikėjo suteikti darbui naujų erdvių. Informatinė erdvė ir e, pilotiniai projektai įtek pradėjo hybridinių e, kompiuterių bandymą, tai iš tiesų labai naudingas e, darbo momentas, kadangi jis leidžia mūsų biurą ir visus jame turimus duomenys nešioti visur, kur tik einame. Parlamento narių darbo erdvės buvo pertvarkytos, naujos 80 e, vietų darbo salės buvo sukurtos, jos naudojasi tikrai dideliu pasisekimu. Tos salės naujos leidžia parlamentarams susitikti uh, ribotose grupėse, kai ateina svečių, taip pat yra ir virtuvėlės, kurios ten mm, įkur, įkurtos, jos taip pat sulaukia didelio pasitenkinimo, e, pritarimo iš parlamentarų pusės. Seni baldai buvo pakeisti naujesniais, labiau atitinkančiais vartotojų keliamus reikalavimus Leasingas e, taip pat buvo panaudotas e, per ilgalaikį atsipirkimo laikotarpį, tai tikrai ta operacija išeina e, kabutėse ant nulio. Skaidrumo klausimas darbo grupiai taip pat labai rūpėjo. Aš susipažinau su anketoje pateikiamais klausimais. E, buvau bendra pirmininkis darbo grupėje, kuri sprendė kaip tik tais šių bendrųjų išlaidų e, pašalpos klausimus, e, išmokos klausimus. Atskiros sąskaitos, peržiūrėjimas tų sąskaitų ir sumų neišleistų gražinimas, taip pat viskas yra atspindėta. E, mano pasiūlymas buvo teiktas e, mokėti pastovę sumą, pagrindžiant ją dokumentais, tačiau mano siūlyta mintis nepraėjo. E, Mane turėjo pakeisti kiti kolegos, jie darbą pratesi, tačiau ta, e, šiuo klausimu išsakė skirtingą poziciją. Dauguma pirmininkų diskutavo e, įvairiuose posėdžiuose, derino pozicijas e, ir tam, kad būtų galima mm, viską apmokėti efektyviau, reikėtų vis tik tais atsisakyti nuolatinės pastovios išmokos sumos. Dėl pensijų fondo prieš keletą metų parlamentas nusprendė keisti šią sistemą. Mokėjimai galėjo vykti nepriklausomai, Tai 2024 metais to fondo darbas baigsis, tada parlamente turėtų būti pakankamai lėšų, kurios galėtų padengti numatytas išlaidas. Tikiuosi, kad tie sprendimai mūsų nenuves į teisingumo teismą. E, Dėl parlamentarų padėjėjų. Čia vėlgi ieškome pragmatinių sprendimų ir juos randame dėl akredituotų padėjėjų. Nors ir praėjo dvi kadencijos, vis tik tais nėra taip, kad parlamentarai, parlamentarų padėtėjai, padėjėjai dvi kadencijas praleidę būtų pasiekę 20 metų darbo laikotarpį ir jau gautų pensiją, užsidirbtų pensiją. Dėl stažuotojų mes nagrinėjome šią situaciją. Pagrindinė taisyklė turėtų būti, kad už stažuotojų atliekamą darbą turi būti mokama. Jų stažuotės laikas turi būti ribojamas, galima tą stažuotę atnaujinti, bet nereikia, kad e, stažuotojų kontraktai taptų ribotos trukmės, e, ribotos galiojimo trukmės darbo sutartimis. Dėkoju uždėmesi. Ačiū žodis generaliniu sekretoriu, ačiū pan pirmininkė. Manau, kad atsakingas parlamento vicepirmininkas pakankamai išsamei pristatė visą informaciją, jos nekartosiu, galbūt tik tai trumpai papildysiu, 2017 metai buvo etatų mažinimo metais. 136 etatai buvo panaikinti, 60 etatų buvo e, panaikinti dėl personalo mažinimo, 76 etatai kompensuojant papildomas darbo vietas e, politinių frakcijų sekretariatuose atsiradusios. Taigi dar kartą noriu padėkoti auditorumams už e, tą pastabą, kad pusės procento klaidų skaičius tikrai yra nežymus. Ačiū. E, na, reikia paminėti, kad taryba nesilaikė džentelmenų sustarimo ir su, atitinkamai nesumažino savo etatų skaičiaus per tuos metus. Pone Galvinai, e, jums žodis esate vidaus revizorius, pone pirmininkė, gerbimi komiteto nariai, pirmiausiai noriu padėkoti, ponė pirmininkė, už galimybę pristatyti 17 metų e, metinės veiklos ataskaitą pagal e, finansų reglamentą vidaus auditorius privalo pateikti tinkamą metinę ataskaitą, kurioje būtų atsižvelgiam, e, pateikiamas rekomendacijos ir reakcija tas rekomendacijas Šioje ataskaitoje pristatoma 17 metų vidaus auditoriaus veikla antrajame skyriuje aprašoma vidaus audito skyriaus misija, veiklos apriptis, pasirinkti standartai, darbo organizavimas, priminama, kad vidaus audito nepriklausomybė e, yra garantuojama ES teisės aktų ir vidaus audito hartijos nuostatų. Vidaus auditas administracijai pateikia rekomendacijas ir siūlo imtis konkrečių veiksmų, testinis dialogas ir nuolatinės konsultacijos yra reikalingos, kad su administracija būtų pasiektas susitarimas dėl būtinų priemonių. Trečiajame e, skirsnyje yra pristatomas 17 metų auditas remiantis e, sisteminio rizikos vertinimo. Pagrindinis rizikos vertinimo tikslas yra sudaryti sąlygas vidaus auditui nustatyti atitinkamus e, išteklių e, priskirimo prie didžiausias grėsmės keliančių sričių sumas. Kvietimų Viešųjų ryšių e, generalinio direktorato auditas e, įtrauktas į e, atitinkamą peržiūrą, nes žurnalistų kvietimas į vairius renginius buvo skirtas tikslui padidinti informatumą apie parlamento veiklą. Audito tikslas buvo uh, palyginti e, kvietimų organizavimo procedūrą su galiojančiais teisės aktais, pripažindami e, viešo ryšio generalinio direktorato pastangas e, pagerinti viešos ryšius mes keturiose sritise <clears throat> aptikome tam tikrų neatitikimų, pirmiausiai siekiant e, kompensuoti žurnalistams tikrasias e, atvykimo išlaidas, taip pat siekiant e, pagerinti visą procedūrą, reikia numatyti uh, lėšų kompensavimo, išlaidų kompensavimo e, tvarką per e, banko e, pavedimus. Septynios sritis buvo nustatytas santykinai nedidelių pažeidimų ir keturios didesnių pažeidimų, keturi didesnių pažeidimų atvejai buvo nustatyti. Sužvelgiant į darbo tvarkos taisyklės ir įdarbinimo sąlygas, daugiausiai e, mes tyrėme, ar sprendimai kompensuoti kelionės e, ir e, pragyvenimo išlaidas atitinka galiojančias taisyklės. Daus auditorius teigiamai įvertina e, personalo generalinio direktorato pastangas suvienodinti sprendimo priimimo procedūras. Taip pat kontrolės sąlygų ir metodologijos pager, pagerinimas įskaitant uh, rimtų informacinių technologijų problemų e, sprendimą yra būtinas. Uh, specifinės administravimo ir kontrolės procedūros turi būti taikomos e, ekspatriacijos išmokoms ir dienpinigiams e, būtina remtis e, tinkamais patvirtinančiais dokumentais. Taip pat specifinės procedūros, kurios taikomos me, metiniams kelionės išmokoms vidaus auditas patvirtino 20 punktų veiksmų planą, suderino jį su personalo generaliniu direktoratu, siekiant sumažinti grėsmės. Kalbant apie e, vertėjų raštų samdymą iš išorės ir tinkamus viešuosius e, pirkimus, mes e, stengiamės nustatyti, ar jie atitinka galiojančias taisyklės ir ar atitinkami pagrindų e, kontraktai ir sustarimai, kurie pasirašomi, ar jų gyvenimas yra tinkamai kontroliuojamas ir atitinka parlamento poreikius. Auditas patvirtino, kad e, vertimo raštų generalinis direktoratas atitinka galiojančias procedūras, rengdamas viešuosius pirkumus tačiau siūlo papildomas priemonės, kad viešųjų pirkimų procedūros būtų tinkamai organizuotos ir kad mm, laiku būtų paprašoma papildomos informacijos. Tai yra būtina užtikrinti ateities viešųjų pirkimų procedūros kokybę, taip pat reikia papildomą priemonę siekiant uh, E, užtikrinti vertimo raštų kokybę, atliekant atitinkamus e, vertimo e, tikrinimus, bei būtina pagerinti iš išorės susamdomų vertėjų raštų samdymo išlaidų apskaičiavimo metodiką. Taigi pagal e, informacijos sistemos strategiją mes e, rėmėmės decentralizuotomis informacinių technologijų e, veiklomis. Pirmiausiai e, siekiame patvirtinti decentralizuotų informacinių technologijų veiksmingumą, siekiant išspręsti su informacinėmis technologijomis ryšių technologijomis susijusias problemas. Taip pat turime vertinti e, IT generalinio direktorato vaidmenį, e, atliekant savo funkcijas. Audito išvadose rašoma, kad decentralizacija padėjo e, sustiprinti atsakomybę. Taip pat daroma išvada, kad decentralizuoti, decentralizuotos įstaigos e, sugeba geriau spręsti problemas ir teikti veiksmingesnę pagalbą ir paslaugas, siekiant e, išnaudoti visapuškai decentralizuotos sistemos privalumus, e, reikia spręsti šias problemas, sustiprinti biudžeto lėšų panaudojimą, informac informacijos ir komunikacijų technologijų iniciatyvoms. Geriau užtikrinti, kad atitinkamos informacinių technologijų ir viešų ryšių iniciatyvos būtų e, gyvenamos laiku ir neperžengiant nustatytų biudžeto ribų. E, taip pat e, E, būtina uh, užtikrinti geresnį naujos programinės įrangos išleidimo ir jos panaudojimo kontrolės procedūrą, taip pat uh, parengti tinkamesnius uh, kontraktus. Vidaus auditas tokiu būdu pasiūlė atitinkamą veiksmų planą ir šiuo metu vyksta dėl jo patvirtinimo galutinės diskusijos. 17 metais vidaus auditas uh, E, dvi konsultacijų procedūras surengė, jos yra patariamojo pobūdžio ir jų apriptis buvo iš anksto suderinta. Viešų ryšių generalinis e, direktoratas siūlė peržiūrėti savo veiklai nustatytą biudžetą, numatytą biudžetą ir jis e, apriepia skirtingas eilutes, ne visos susijusios su viešaisiais ryšiais. Vidaus auditas pritarė viešųjų e, ryšių direktorato siūlomai peržiūrai ir pateikė atitinkamai keturias rekomendacijas dėl prezentacijos, dėl e, viešų ryšių plano parengimo, kiekvienais metais techninių išlaidų apskaičiavimo ir e, visų išlaidų ataskaitos paskirimo. E, taip pat Europos parlamento e, tyrimų tarnyba buvo audituojama, e, biblioteka Europos parlamento, kalbant apie abonementus. Pateikėme čia šešias rekomendacijas, siekdami geriau padėti bibliotekos veiklai. Jos yra susijusios su, su E, specifinių reklamų nustatymu, e, įvertinimu, rinkimu, e, taip pat paslaugų teikimu pagal pareikalavimą, kalbant apie ilgalaikis bibliotekos lankytojus. E, taip pat siūloma du papildomus e, auditus surenkti. Aš e, <clears throat> buvo pradėta 71, 71 procedūra, 304 baigtos, dėl 5 dar nėra priimtas sprendimas ir šešiais atvejais klaidų skaičius padidėjo nuo vidutinio iki E, rimtų iki didelio masto. Stebint e, e, šių atvirų veiksmų klaidų mažėjimo tendenciją galima padaryti išvadą, kad atviri veiksmai prie klaidų masto didėjimo neprisidėjo. 2018 buvo patvirtinta spalio 12 dieną atitinkama ataskaita e, ir ji bus metinės ataskaitos sudedamąją dalimi. Joje kalbama apie būtinybę atlikti išorinį vidaus audito procedūrų įvertinimą. 16 metais e, e, atliktas vertimas iš išorės patvirtino, kad vidaus auditas veikia vadovaudamasis aukščiausiais standartais. 17 metais ataskaitoje parašyta, kad reikia e, pagerinti kai kurios metodus, siekiant tinkamiau užtikrinti administracijos veiklos kontrolę ir siekiant užtikrinti, kad veikla atitiktų mm, geriausią praktiką. 17 metais mes daugiausiai dėmesio skiriame tinkamam finansiniam finansų valdymui mm, bei e, valdymo e, grėsmių vertinimo ir kontrolės procedūrų valdymui. Taigi vidaus auditorius gali taip pat baigdamas patvirtinti, kad jo atliktas, atlikti vertimai ir visiškai bešališki ir nepriklausomi. Dėkoju iš anksto, tai yra dėkoju visiems už paramą ir patarimus 17 metais ir noriu dar kartą pabrėžti, kad bendradarbiavimas tarp vidaus auditoriaus ir visų Europos e, parlamento institucijų skirių vyko sklandžiai. Pane Šmit pranešėjai suteikiamas žodis. Ačiū. Išgirdus tiek daug e, pagirimų žodžių generalinio sekretoriaus e, adresu, norėčiau tam kažką prieš pastatyti, tačiau nelabai e, matau galimybės tą padaryti. Noriu Jums pranešti, pasikalbėjusiu su skirtingų generalinio direktorato atstovais, kad e, tikrai kiekvienas buvo pasirengęs mane priimti, atsakyti mano e, kritinius, kartais ir kvailus klausimus. E, visi su manim kalbėjusi atvirai, papasakojo, kaip vyksta procedūros, kaip galėtų vykti arba kaip privalo vykti. E, e, manęs visi išklausė. E, man buvo leista apsilankyti visose patalpose, pačiose giliausiose rūsiuose ir aukščiausiose palėpėse. Taigi aš tai įvertinau kaip ženklą, kad nieko nuo manęs nebuvo bandoma nuslėpti, buvo e, stengiamasi dirbti kuo skaidriau. Taigi e, tikrai e, perdokite mano ypatingus padėko žodžius visiems padėjėjams. Na žinoma, šniukštinėdama aš aptikau ir kai kurios dalykus, kurie man galbūt ir nelabai patiko, tai yra daugiausiai Mm, aspektai susijęs su saugumu gerai, kas stiprinamas mūsų pastatų saugumas. Tačiau man kaip parlamento nariai, e, taip pat remdamasi kolegų ir padėjėjų patirtimi, galiu pasakyti, kad aš nepastebėjau, kad būtų pradėta gyventi kažkiek griežtesnė saugumo strategija, nepaisant to, kad galioja e, e, <clears throat> geltonas saugumo lygis, vis tiek buvo įmanoma patekti į Europos parlamento garažą, e, neturint leidimo, taip pat galima į parlamentą įvežti įvairias prekes, nežinant iš kur, nežinia kam jos skirtos ir tai tikrai kelia nerimą. Man taip pat kelia nerimą tie didžiuliai e, srautai lankytojų grupių, e, kurie e, laksto pirmin atgal po parlamentą, nepaisant to, kad jie yra akredituoti, tačiau, na, atrodo šiek tiek keistai kartais. Na ir visą tą. Taip pat mane labai domina klausimai susijęs su vairuotojų tarnyba, persiorientavimas į elektravaromus ar hybridinius automobilius ar galimybę samdytis e, Europos parlamentui savo vairuotojus, nakyla klausimas, e, kodėl samdomi būtent e, vienokie, o ne kitokie asmenys, nepaisant to, kad reiktų galbūt šiek tiek išsameu pasiaiškinti situaciją su vairuotojais Europos parlamento, vis tik tai padėtis, e, turiu pasakyti, šiek tiek pagerėjo na, ir nusiskundimų ypatingų neturime. Dar vienas klausimas, kuris man rūpi. Ir susijęs su tuo, kad prieš penkerius metus, kai pirmą kartą uh, išgavė parlamentą, panustebus tuo, kad ten veikia sporto centras, valykla, e, maisto produktų parduotuvė, kurios dabar neliko, taigi klausimas, e, kaip bus ateityje, ar planuojama ją vėl iš naujo atidaryti ir e, kaip galbūt galimai reikėtų suderinti šios veiksmus su saugumo reikalavimais man nemažai problemų kilo su e, kompiuterinė įranga. Aš kaip dauguma kolegų naudojusi Apple kompiuteriu ir e, štai mano tarnybinėme e, nešiojamą kompiuterį, negalėjau perskaityti savo elektroninio pašto e, labai paprastai, nes reikia įvairių papildomų e, priemonių, kodų generatorių. E. Aš puikiai uh, suprantu, kad e, informatikai yra e, specifinė e, darbuotojų ir žmonių rūšis, nenorėdama jų įžeisti, tačiau manyčiau, kad jiems taip pat reikėtų surenkti atitinkamus mokymus, nes pirmas atsakymas, kurį visuomet iš jų gaudavai kokį nors klausimą uždavęs, būdavo, kad ne šito negalima, ne šitas neveiks ir taip toliau ir panašiai, ir viskas priklauso nuo, nuo to, koks tinklas yra naudojamas. Ir aš manau, kad čia tikrai būtų galima situaciją e, pagerinti šioje srityje, ypač besirengiant artėjantiems e, rinkimams. Uh, Na, nu, jau susakiau praktiškai viską, kas man šovė į galvą jūsų klausydamasi. Klaidų lygis, žinoma, atrodo puikiai ir atsakymai iš 161 klausimą taip pat e, e, yra darbas nelabai lengvas e, atlikti. Nu, dar keletas papildomų momentų, pavyzdžiui, skaitant atsakymą į klausimą dėl kontaktinių pareigūnų. Buvo parašyta, kad jų funkcija yra man, pavyzdžiui, rengiant kokį nors pranešimą, suteikti man pagalbą ir paramą vykdant savo teisėkuros veiklą. Galbūt kitose šalyse ta sistema veikia, mano šalyje to tarpu e, taip nėra. Taigi nežinau, ar e, egzistuoja kokia nors e, kontrolės sistema ar kažkoks pareigybinis aprašymas, kuriuo būtų galima pasinaudoti. Ar e, galbūt aš ko nors nepaklausiau ar netinkamai paklausiau, taigi noriu išsiaiškinti, kokia yra situacija šioje srityje. Ir taip pat noriu paklausti, kas atsitiks su tais e, parlamentarų biurais, e, kurie e, veikia Junktinėje karalystėje, ar bus perinamas laikotarpis, ar juos reikės uždaryti. Taip pat situacija yra tokia, kad kai kurios patalpas, kai kurios patalpas yra įsigytos, kitos yra nuomojamos, taip pat yra komunalinės išlaidos ar e, kiekviena šalyje atskirai e, yra tikrinama, jeigu egzistuoja tam tikras e, poreikis. Pirmininkė sako, kad jau laiko neliko, tačiau aš dar noriu kai ką vis tiek pasakyti. Skidami vieną klausimą, taip pat atkreipėte dėmesį į pensijų fondą. Aš taip pat susirašinėjau su to fondo vadovu O kitų klausimų jau aš nedrįstu užduoti, nes pirmininkė baksnoja laikrodį. Puiku žodis generaliniam sekretoriui. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai atsakysiu klausimą dėl saugumo. Jūs e, minėjote lankytojų grupės, kurios laisvai gali judėti mūsų pastatuose. Mes e, devyniose patalpose bandome užtikrinti, kad lankytojai būtų izoliuoti nuo likusios parlamento dalies. Pavyzdžiui, parlamentarimas yra e, izoliuotas nuo likusių parlamento pastatų, Europos parlamento namai taip pat yra e, izoliuoti e, naujos patalpos atrium pastate šiuo metu dar jomis naudojasi autobusais atvykę turistai ateityje e, tos patalpos bus skirtos paskaitoms, jos taip pat izoliuotos nuo likusios pastato, nuo bendrosios pastato dalies. E, ta buvusi traukinių stotis Station Europe taip pat yra atskirta nuo bendrojo pastato. E, e, Informacijos skyrius taip pat yra skirtas nuo, ben, nuo bendrųjų patalpų kaštų, noriu pasakyti, mes pamažu judame link to, e, kad galėtume užtikrinti atskirą lankytojų maršrutą ir kad lankytojai e, e, negalėtų vaikščioti bendrosiose patalpose. E, nors galėtų patekti į tą savo maršrutą iš išorės. Galiausiai prezidiumas turės priimti politinį sprendimą, e, kaip būtų galima pasakyti, e, kad galima pasiūlyti tiek įdomių atrakcijų, tokių kaip parlamentarimas 260 tūkstančių, Europos istorijos namai 160 tūkstančių, 60 tūkstančių apsilankė Europos stotyje e, ir e, papildomai 300 tūkstančių atrium pastate, e, kad nebereikia užtikrinti galimybės lankytis pagrindinėse patalpose, tačiau čia jau reikštų, tai jau reikštų atitinkamos politinės kultūros pokyčius ir būtinybę priimti politinius sprendimus, tačiau infrastruktūros sprendimai yra priiminėjami ir mes numatome atitinkamas galimybės užtikrinti, kad uh, lankytojų e, srautai judėtų ne pagrindinėse patalpose ir nekeltų e, grėsmių susijusių su saugumu, tačiau tam turės būti priimtas prezidiume politinis sprendimas. Antra, dėl e, saugumo patalpų viduje per pastaruosius dešimt metų mes iš tiesų nuveikėme labai daug E, tuo metu e, saugumo klausimai e, nebuvo taip rimtai keliami, tačiau buvo apiplėštas bankas, vyko teroristinis išpolis metro stotyje, kur atvyksta mūsų darbuotoja, laimė įsivyko po 9 valandos, mes pradėjome darbą 8.30, tik vienas stažuotojas nukentėjo. Tačiau mes pasimokėme iš tos situacijos ir pasinaudojame nusekliai visomis galimybėmis pagerinti saugumo situaciją, nepasant to lieka kai kurie atviri klausimai. Pavyzdžiui, e, e, klausimas susijęs su šio laiku kinių leidimų, kurie negalėtų būti padirbinėjami išdavimu. Taip pat prezidime vyko gyva diskusija apie tai, ar e, tam tikrų į tam tikras e, e dalis mūsų patalpų būtų galima e, įleisti žmonės, e, o į kitas ne. Nes buvo tokiu atveju, e, kai asmenys įsiveždavo į parlamentarų biurus, negavę jokio kvietimo ten apsilankyti. E, tačiau šis sprendimas taip pat yra politinis ir parlamento prezidiumas turės jį priimti. E, ačiū už teigiamą įvertinimą mūsų vairuotojų tarnybos, e, kalbant apie geografinį pasiskirstimą ir E, kokioms šalims didžiąją dalimi atstovauja vairuotojai, turiu pasakyti, kad atsiliepimai e, apie vairuotojų tarnybą, kurias gavome didžiąją dalimi, yra teigiami. Prezidiumas taip pat atlikė savo įvertinimą prie išvados, kad e, prieimus šį ginčytiną sprendimą buvo žengtas teisingas žingsnis. Visi vairuotojai yra netikrinami saugumo sumetimais, o anksčiau to e, nebuvo. E, galėjo kiekvieną dieną mūsų pastus patekti nauji asmenys. Jūs e, taip pat kalbėjote apie įvairias paslaugas teikiančias institucijas ir žinoma, dabar veikia sporto centras, kurio paslaugos yra mokamos, e, tačiau e, turint omenyje darbuotojų parlamentarų sveikatą, manau, kad tikrai būtų prasminga turėti tokią įstaigą Europos parlamente, siekiant laiko sutaupyti, taip pat kalbant apie e, informacijos ir kompiuterių technologijas, tai nuolat vyksta ginčas tarp uh, tų, kurie nori gauti paprastesnės, aukštesnės kokybės paslaugas ir tų, kurie nori užtikrinti didesnį saugumą. Iki šiol mes labai daug dėmesio skiriame saugumui, dėl to ir e, nėra kilę jokių rimtesnio masto incidentų, tačiau vis tik tai reikėtų galbūt stengtis pagerinti ir teikimų paslaugų kokybę, kalbant apie uh, bendravimo su suinteresuotais subjektais. Praėjusią kadenciją mes vykdėme bandomąjį projektą, kurio esmė buvo ta, kad pranešėjai, pavyzdžiui, visuomet rengdami tam tikrą pranešimą, stengdavosi susitikti toje šalyje, apie kurią buvo rengdamas pranešimas su suinteresuotais subjektais ir raginome, skatinome tokį dialogą, kuris vyktų ne Briuselėje, Strasbūrė, bet uh, atitinkamose valstybėse narėse ir dėl to iš mūsų biudžeto padengdavome kelionės išlaidas, kad parlamentarams patiems nereiktų už tai susimokėti. Ir jeigu būdavo rengiamas įdomus e, pranešimas, tai visuomet sulaukdavo tinkamos paramos iš Europos parlamento atstovybių. Kalbant apie patalpas esančias Junktinė karalystė, nu, nėra dar priimtas galutinis sprendimas, tačiau e, prezidiumas jau pradėjo uh, pirmasis intensyvias diskusijas šią temą aš supratau taip, kad Europos parlamento atstovybė Londone ir toliau veiks, nes ir ateitie tai mums bus svarbu palaikyti glaudžius tarpusio santykius su Junktinė karalystė ir su trimis milijonais ES piliečių ten gyvenančių ar e, Edimburgė. E, turėtume išlaikyti savo atstovybę. Dėl šio klausimo nuomonės įsiskyrė, prezidiumas privalės priimti atitinkamą sprendimą vėliau, tačiau e, šis sprendimas neįsigalios e, dar iki 20 e, metų pabaigos, taigi tokiu būdu mes sudarysime tinkamesnės sąlygas ten dirbantiems asmenys planuoti savo ateitį. Klausimas nuomotis ar pirkti. Mes teikiame pirmenybę pirkimui remdamiesi auditorumų išvadomis, kurios buvo paskelbtos prieš kelis metus parengtoje ataskaitoje. Taigi mes šią rekomendaciją vadovaujamės šiuo metu 90 procentų e, turimų naudojimo patalpų mes e, esame nusipirkę, tačiau žinoma, turėsime ir e, apmokėti jų priežiūros išlaidas, pirmenybę teikiame E, pirkimui, tačiau e, kartais e, nerandame, pavyzdžiui, informaciniams biurams, atstovybėms tinkamų patalpų įsigyti, tuomet juos nuomojamės, na, dėl pensijų fondų vicepirmininkas jau kalbėjo, aš kovo mėnesį prezidimui pateikiau atitinkamą pasiūlymą. Prezidiumas E, pageidavo, kad e, teisės tarnyba šį pasiūlymą išnagrinėtų ir e, kad būtų išsameu įvertinta pensijų fondo istorija, patikta tinkama informacija visi pirmininkams, abu šie dalykai buvo atlikti per tą laiką ir veikiausiai gruodžio mėnesį prezidiumas jau vėl galės imti svarstyti šio klausimą, tai nuspręs pirmininkas, nes pirmininkas sudaro uh, prezidiumo posėdžių darbo atvarkę, iš tiesų vis tavairios galimybės sumažinti <clears throat> tą e, deficitą egzistuojantį, grėsmės teisinės ir kitokios taip pat yra skirtingos, na, prezidiumas jau turės priimti sprendimą dėl e, priemonių, kurių reikia imtis ar nesimti tam, kad sumažint, būtų sumažintas pensijų fondo deficitas. Dabar kalbės šešėliniai pranešėjai, e, prašau kalbėti trumpai, visus nutrauks po keturių minučių. Ajala Sender pirmoji. Dėkoju savo kolegos pono Benjo vardu, kuris yra šešėlinis pranešėjas. Norėčiau pasisakyti, jis negalėjo e, atvykti dėl to, kad jis sutrukdė įtemptą darbo, jiems sutrukdė įtemptą darbo tvarkę. Aš matau, kad e, kalbant apie biudžeto įvykdymo patvirtinimą, e, ponas Galvinas mums papasakojo ir papasakojo, kad e, buvo naudojama tam tikra lentelė. Biuras buvo naudojamas. Jis, tas biuras buvo skirtas pranešėjams, na, lyg tai buvo ir pajok iškauta, bet aš nelabai supratau tų juokų. Anksčiau visą laiką tas biuras funkcionuodavo geriau, gerai. Aš dabar matau, kad personalas yra skiriamas ten dirbti. Kartais būna kažkokiu tai e, interesų konfliktų. Kit Kita vertus, dėl sprendimų prieimimo, kaip tie sprendimai gimsta, kaip jie yra įgyvendinami, kaip paskui vertinama, aš norėčiau sužinoti, kaip viskas vyksta, nes ir toliau tas procesas mums lieka neskaidrus. Kartais prašome generalinio sekretoriaus papasakoti, tačiau e, jis sako, kad tą sprendžia biuras E, tai norėčiau, kaip ten kas ką daro, kad man viską papasakotumėte. Galėtumėte patik, e, patikslinti dėl pensijų, e, nes manau, kad pensijos yra solidarumo klausimas, bet to e, e, tie e, darbuotojai e, turėtumėm pasitelkti frakcijas, bet šiaip iš tikrųjų problema yra ta, kad asistentų E, statuso nėra apibriežta, o mes parlamentarai turime pasižiūrėti, kad e, padėjėjų statusas būtų geriau apibriežtas. Dėl administracinių prašymų kartais kontraktai nebūna gerai administracijos valdomi, todėl mūsų negalima kaltinti, mes norime rasti tvarų sprendimą, kaip tą problemą išspręsti. Reikia, kad institucija spręstų problemą, o ne permestų ją kitur. Dėl um, galiojimo atgalinė data mes irgi nesame iki galo patenkinti. E, kalbant apie personalo apmokėjimą, dėl biurų norėčiau pasakyti, kad bus biuras skirtas parlamentarams ir biuras skirtas um, parlamentaro padėjėjui. Atsiprašau. E, pirmininkė nutraukė kalbėtoją. Kitus klausimus užduosime raštu ir mums atsakys e, generalinis sekretorius raštu. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė Šmit, ponė Savoli, ponė Galvinai, ponė Sasoli, gerbiami kolegos, pirmiausia noriu padėkoti už labai detalius atsakymus kurių sulaukėme į savo klausimus. Kai dėl svarbiausio 17 metų Europos parlamento biudžeto vykdymo finansiniai resursai buvo naudojami racionaliai ir pastabos mums teikia pastabų. 17 metais milijardas 220 milijonų eurų buvo skirta įsipareigojimams, o 0,9 klaidus, kurias reikėjo panaikinti. O visa tai rodo, kad dabartinis rezultatas rodo, kad e, tiks, e, tiksliau visai nedaug pinigų liko gražinti į biudžetą, tai reiškia, kad planavimas buvo atliktas gerai. Europos parlamentas teisingai numatė savo prioritetus ir buvo puikiai padirbėta rengiant 17 metais biudžetą. Norėčiau paminėti keletą smulkesnių dalykų. Pirmiausia, mums labai svarbu yra biudžeto kontrolės komiteto nariams, kad būtų atlik, atliekamas tinkamai auditas ir būtų teikiami to duomenys pranešėjui, kad būtų galima tinkamai parengti biudžeto įvykdymo patvirtinimo projektą. Taip pat, e, kad tinkamai savo taktikų sekretoriatas. E, Europos e, finansų sveikatą apibrėžia tie duomenys. Yra daug iššūkių, kur dar turime tinkamai panaudoti ES turimą turtą, e, kad būtų galima, pavyzdžiui, tinkamai tą turtą valdyti, Europos integracijai ir jos kūrimui suprasti. Manau, kad reikėtų e, komunikacijos kampaniją vykdyti, kad auktų lankytojų skaičius. Kai dėl rizikos e, buvo numatyti numatyta procedūra, kad galima finansų e, direktorato vadovui pranešti pastebėtas klaidas ar nesklandumus. Kaip ši e, struktūra dalyjasi informacija su biudžeto kontrolės komitetu. Dėl to galėtumėm dar kelti klausimus, tas bendradarbiavimas galėtų būti sklaidesnis. Na ir dar vienas dalykas, noriu pasveikinti Europos parlamento vadovybę, puikiai susitvarkusią su reikalais, nes Praėjusiais metais daugiau iššūkių buvo, susi, su daugiau iššūkių susidurta, saugumo iššūkių kilo ir visų kitų. Na ir sveikinu visus tikrai puikiai susitvarkiusius su problemomis. Kolega Javor, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Tris trumpus klausimus turiu. Pirmiausia, dėl bendrųjų išmokų išlaidų. Vicepirinkas Sasoli šiek tiek apie tai kalbėjo, bet aš norėčiau daugiau detalių ir paaiškinimų sulaukti. kaip vyksta dėrybos, kaip jos pasibaigs galiausiai, ar yra kažkokių prognozių. Žinau, kad <coughs> trūksta sutarimo tarp parlamento biuro ir darbo grupės e, dėl GAA reglamento, kada galime tikėtis to sutarimo ir kada biuras ir, ir darbo grupė susitars ir bus priimtas sprendimas. Mes turime ir papildomų dar klausimų. Pirmiausia, pagal 62 straipsnį Europos parlamento nariams taikomų statuto yra pasakyta, kad nepanaudotos lėšos turi būti parlamento narių gražintos į Europos parlamento biudžeto ką mano daryti parlamentas, ar ketina kolegas skatinti tas lėšas gražinti ar panaudoti ar kaip. Ir dėl tų bendrųjų išlaidų. Pasak reglamento reikėtų turėti toms išlaidoms atskirą banko sąskaitą. Ar yra planų susijusių su tuo, kaip kontroliuoti, ar parlamento nariai turi atskirą banko sąskaitą ar ne. Dar vienas dalykas būtų susijęs su kibernetiniu saugumu Europos parlamento rinkimais. Kyla didžiulių grėsmių, kad bus daroma įtaka iš išorės Europos parlamento rinkimų rezultatams. Gali būti kibernetinių išpolių, taip pat gali būti skleidžiama dezinformacija. Ir kartu su komisija, taryba ir kitomis institucijomis. Ar parlamentas numatė kokį nors planą, kad tam būtų užkirstas kelias, kad Europos parlamentas būtų tinkamai apgintas nuo dezinformacijos kampanijų, nuo melagingų žinių skleidimo ir nuo kibernetinių atakų. Ir paskutinis klausimas dėl teisėkuros palikto pėtsako yra sutarta dėl galimybės Europos parlamento nariams skelbti Europos parlamento tinklalapyje ataskaitas dėl e, susijusios savo teisėkūros darbo. Aš nemačiau Europos parlamento puslapyje kalbant apie tokią galimybę. Ar tebėra šita galimybė, ar mes, jeigu jos nėra, ar galime tikėtis, kad galėsime paskelbti apie savo atliktą uh, e, teisėkūros darbą. Dėkoju. Kolega Dejung, prašau. Ačiū, pirmininkė. Aš neviršysiu skirtą laiką. Noriu padėkoti už raštų patiktus atsakymus į klausimus ir jų papildymą. Noriu paminėti kelis aspektus, ke, kelias e, temas. Pirmiausiai, Europos parlamento viešai ryšiai, rengiantis busimiems rinkimams. Aš manau, kad informacijos sklaidos kampanija, kuri ypač labai svarbi jaunimui, tikrai kelia nemažai grėsmių ir aš prezidimui e, kėliau šį klausimą, nes labai daug e, žmonių E, pastelgus tą informaciją kampaniją mes labai daug jų nepasiekėme savo žiniomis, tai yra bedarbiai, tai yra e, maž, mažas pajamas turi, turintis asmenys, jie jaučiasi dar labiau izoliuoti, atskirti nuo Europos projekto nei anksčiau. Noriu paklausti tiek vicepirmininko, tiek generalinio sekretoriaus ir paraginti juos į informaciją kampaniją įtraukti ir visus kitus, ne tik jaunimą ir studentus. Antras klausimas tai yra e, e, neatitikimai e, <coughs> nuostatose mūsų rezoliucijų dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo palyginant tarpusavį asmeninės e, parlamentarų svetainės ir Europos parlamento svetainėje teikiama informacija, net ir tinkama informacija apie atskirų parlamento narių teisėkuros veiklą ir iniciatyvas. Mes perdavėme atitinkamą informaciją e, parlamento sekretoriatui, tačiau ji nėra skelbiama, e, o e, vietoj to mums siūloma pateikti informaciją apie tai, su kiek lobistų buvome susitikę. Taigi dėl sveikatos apsaugos paslaugų, kitų siūlomų paslaugų. Ne, Manau, kad e, čia reikia taip pat papildomų pastangų ir informacijos, o 78 puslapyje kalbama taip pat ir apie parlamentarų biurų įrangą ir apie baldus, e, kurių, mano nuomonė, tikrai nepatinka. Dar pasims pastebėjimas dėl Europos istorijos e, namų. Aš tikrai norėčiau sužinoti, kiek Europos parlamentas moka kiekvienam Europos istorijos namų darbuotojui Visi trūkumai jau buvo e, paminėti e, dėl personalo etatų mažinimo. E, na, personalo skaičius nėra mažinamas, tačiau Tačiau e, aš čia turime omenyje Europos istorijos namai, e, kad e, personalui darbo sąlygos nėra užtikrinamos, nemokamas daromas atlyginimas, nėra aprūpinami uniformomis ir, ir avalynė tinkama, taip pat indus reikia tualetose plautis. Noriu pasakyti, kad e, e, tie Europos istorijos namų darbuotojų atlyginimas jau du kart mažesnis nei e, normalių muziejaus darbuotojų, pavyzdžiui, Niderlanduose. Kolega Gerbrandi dvi minutės kalbės. Dėkoju, ponė pirmininkė, ačiū generaliniam sekretoriui, kad atvyko mūsų posėdį. Turiu labai konkretų klausimą, kuris yra susijęs su rašytiniu klausimu, numeris 129, dėl pensijų fondo. Mes klausime, apie teisinį pagrindą to pensijų fondo. Nes pensijų ekspertas vienas man pasakė, kad tas savanoriškas pensinių fondas galiausiai yra nekas kita kaip privati investavimo priemonė įsikūrusi Luksemburgė ir nėra jokių teisinių įsipareigojimų parlamentui, jis neturi mokėti pensijas nes fondo vertė e, to fondo yra mažesnė negu ta, kurios tikimasi. Ar galėtumėt pakomentuoti, koks yra teisinis statusas to Luksemburgo privačios, e, tos, to, to privataus fondo, koks yra statusas? Dėkoju. Aš pati įrašiau savo pavardę kalbėtojų sąrašą, tad aš noriu paklausti pono Sasolį. Ką manote apie lėšų sumažinimą pensijų fondui? Kaip žinote, egzistuoja du įsipareigojimai. Europos parlamentas pagal PME3 turi mokėti įmokas į šį fondą Tai yra dalis tų mokėjimų, kurie mokami iš ES biudžeto į šį fondą. Tai reiškia, kad pensijos yra papildomos tos, kur sumokėjo, pavyzdžiui, Italijos ir Prancūzijos vyriausybė. Čia ne tik šiaip savo e, kad pensijos susilygintų su tomis, kurios mokamos nacionalinėse valstybėse, bet jos bus gerokai didesnės. Ir galiausiai savanoriškos įmokos į pensijų fondą. Ir kiekvienas narys per mėnesį Europos parlamentas, tiksliau, 1500 eurų moka už kiekvieną narį per mėnesį. Tai yra klasikinis atvejis, kai veikla dubliuojasi. Tuo tarpu nacionaliniu lygmeniu Europos parlamento nariai galėtų gauti tokią pensiją, kaip kokia numatyta jų šalyje. Kaip žmonėms tai pateikti? Yra daug pensijų režimų, kurie tarpusavį e, konkuruoja. Ir čia galiausiai vėlgi e, farsę kažkokiam dalyvaujame. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, atsakysiu ponios Ojalos e, klausimą dėl to helpdesko ir jo biudžeto vykdymo patvirtinimo. Biudžeto kontrolės komitetas pareiškė atitinkamą pageidavimą, e, tačiau e, mūsų atsakymas buvo, kad mes ir taip jau turime įvairių e, tarnybų, tokių kaip sekretoriatai, mokslinio tyrimų tarnyba, ekspertų tarnyba ir nereikia mums papildomas struktūros, reikia, kad egzistuojančios E, koordinuoti savo veiksmus tarpusavį ir tam buvo e, pasitelkta ta naujoji helpdesk struktūra, siekiant išvengti papildomų funkcijų e, dubliavimuose tam, kad būtų galima geriau, tinkamiau padėti pranešimus rengantiems parlamento nariams. Uždavėte klausimą, kok, kokiu veiksmu ketina imtis prezidiumas ir kaip į tai reaguoja. Prezidiumas, žinoma, yra apie visus veiksmus ir priemonės informuojamas. Prezidiumo nariai yra parlamento nariai, tačiau prezidiumas yra politinė institucija, kuri turi priimti politinius sprendimus. Vicepirmininkas Sasoli pakankamai įspūdingai pristatė informacija apie tai, kaip nuomonės prezidiume išsiskiria, pavyzdžiui, dėl bendrosios e, išmokos, e, e, koks daugumos mažumos santykis susidaro balsuojant prezidiume, kalbant apie padėjėjus, pirmininkas prezidiume mus informavo apie tai, kad e, reikia frakcijoms ir parlamentarams prisimti atinkamą atsakomybę tam, kad e, e, tie darbuotojai galėtų bent 10 metų išdirbti. Jeigu šiek laiko pritrūksta, žinoma, dar lieka galimybė dalyvauti konkursuose ir, žinoma, jeigu jie išlaiko egzaminus e, parlamentarų padėjėjai, tai mes e, žinome, esame pasirengę e, jiems suteikti darbo vietas, tačiau kalbant apie 2009 metus, tai ten sistemos keitėsi ir ne visus dokumentus turėjome. Taip pat ir auditorumo ataskaita čia buvo svarbi, mes galime pasiūlyti personalui sutartis tik tuo atveju, jeigu turime visus reikiamus dokumentus. Užduotė klausimą dėl biurų įrangos. Prezidiumas priėmė sprendimą nuo naujos kadencijos Briuselėje kiekvienam parlamentarui suteikti galimybę turėti savo biuro patalpas ir dvi atskiras patalpas padėjėjams, galėtų būti arba padėjėjai, arba stažuotojai. Manau, kad e, tai tikrai yra būtina, nes e, dabar turime e, papildomų patalpų, kadangi pradėjo veikti Martins pastatas ir kitos erdvės buvo atsilaisvino Strasbūrė. E tą užtikrinti sudėtingiau, nes nenorime papildomų pastatų įsigyti ar nuomotis Strasbūrė, o tai reiškia, kad reikės ieškoti e, papildomų pajėgumų, tinkamiau išnaudojant administracijos iki šiol e, turėtas erdves, tai reiškia, kad reikės e, dalintis dažniau patalpomis, tačiau taip pat galbūt komisija ir taryba mums šiek tiek suteiks papildomas erdvės. Nepaisant to, mums labai svarbu užtikrinti, kad Strasbūrė kiekvienas parlamentaras turėtų savo biurą ir atskirą biurą savo padėjėjams, vien jau siekiant konfidencialumą, užtikrinti tai yra e, būtina. Todėl dedame atitinkamas e, pastangas, e, kad tai būtų užtikrinta. Pone Ali, ačiū už jūsų teigiamą įvertinimą bendros situacijos. Dėl Europos istorijos namų galiu pasakyti, kad lankytojų skaičius siekia 150 tūkstančių, tai yra tikrai teigiamas rezultatas, tačiau manau, kad tikrai čia tai dar neriba. Labai svarbu kitą kadenciją bus glaudžiau bendradarbiauti su parlamentarais, padėjėjais tam, kad e, Europos istorijos namus jie e, matytų ir kaip galimybę e, pasiūlyti lankytojų grupėms, taip pat užsienio lankytojai turėtų būti kviečiami sistemingiau į Europos istorijos namus. Čia manau, kad tikrai galime dar pagerinti situaciją. Žinau, kad rengiamas strateginis planas e, siekiančio tikslo. Šią situaciją galime pagerinti e, dėl finansų generalinio direktorato e, reglamentų, atitikties reglamentams skyriausių, kodėl įvyko tinkamos permainos. Pagrindinės to priežastis yra tos, kad dažnai vykdavo įvairių nesusipratimų diskutuojant tarpusavyje atskiroms struktūroms, todėl e, manėme, kad būtina turėti atskirą vienetą, atskirą struktūrą, siekiant užtikrinti konfidencialumą. Jeigu konfidencialumas nebūtų užtikrintas, tai e, to padariniai galėtų būti pragaištingi tiek padėjėjams, tiek ir parlamentarams, todėl šis skyrius yra atsakingas už visus probleminius klausimus, tam reikia turėti didesnius ekspertinius gebėjimus, siekiant visus e, atvejus e, tinkamai išnagrinėti, tačiau sukaupėme teigiamas patirties ir manau, kad tikrai žengėme tinkama linkme. Ponas Jauras uždavė klausimą dėl bendrosios išmokos, vicepirmininkas Sasulė apie tai jau pakankamai išsamei kalbėjo. Stacija yra tokia, kad darbo grupė savo darbą baigė, pirmininkas Tajanis prezidiume tą formaliai jau patvirtino ir konstatavo, kai kuriems darbo grupės išvados yra priimtinos, kitiems mažiau, tretiems visiškai nepriimtinas, tačiau pakankamai ilgai diskusijos vyko na, ir po to demokratiškai buvo priimtas sprendimas dėl bendros išmokos, nepaisant to diskusijos turbūt tęsis dėl lėšų e, nepanaudotų gražinimo Europos parlamento biudžetą, tinkamą informaciją rasite atsakymuose raštu į užduotus klausimus na, ir dėl tų uh, specialiųjų banko sąskaitų atidarimo 600 parlamentarų jau tokias sąskaitas šiuo metu yra atsidarę ir prezidimas yra priemęs tokią bendrą taisyklę dėl šių sąskaitų kibernetinis saugumas, kokiu veiksmu įmamės šioje srityje. Pirmiausiai aš ėmiausi iniciatyvos uh, pasitelkti ir pasikviesti ekspertus iš valstybių narių, besirengiant rinkimams tam, kad tie pasikeistų teigiamą patirtimi. Valstybių narių ekspertai atvyko, pasikeitė patirtimi dėl kibernetinio saugumo. Tikrai e, nieko nestebintų, kad Estijos atstovas e, čia labai svarbų vaidmenį atliko nes estija yra toli pažengusi šioje srityje taip pat čekijos atstovas ir nepaisant to kad e, įgaliojimų formalių jokių mes neturime nes valstybės narės rinkimus organizuoja visus raginame kuo anksčiau imtis kibernetinio saugumo temos taip pat ir nacionaliniu lygmeniu net ir neturėdami tam atitinkamų įgaliojimų dėl netikrų naujienų iš E, užsienio, tai EIVT veikia, veikia atitinkamas e, e, centras tų netikrų melagingų naujienų atpažinimo ir Europos parlamento iniciatyva ši, šis centras gavo dar didesnį finansavimą ir jis bendarbiauja glaudžiai su visomis kitomis institucijomis, viešo ryšių generalinis direktoratas čia taip pat aktyviai veikia šioje srityje. Taigi, e, manau, kad EIVT e yra pati tinkamiausia vieta siekiant e, šias problemas įspręsti dėl parlamentarų teisėkuros veiklos pastebimumo. Ponas Dejong tam klausimui skiria daug dėmesio šiuo metu e, e, egzistuoja atitinkama nuoroda, kuri yra patalpinta Europos parlamento e, svetainėje, techninės galimybės yra, tačiau buvo pateiktas dar ir papildomas pasiūlymas, kad parlamentaras tą informaciją patalpintų ir į savo asmeninę svetainę. Taip pat galim pasinaudoti Transparency International atitinkamomis turimomis priemonėmis. Vyko jau pirmoji diskusija prezidiume šio klausimu ir prezidiumai labai svarbus yra su skaidrumu susiję klausimai. Dar kartą prie šio, šios temos grįšime vėlesniu metu. Panas Dejongas uždavė klausimus dėl mūsų viešo ryšių politikos E, ir informacinių kampanijų, kurios skirtas jaunimui ar platesniam e, gyventojų ratui. Turiu pastebėti, kad šį kartą mes daug rimčiau nei anksčiau iš Europos parlamento biudžeto rėmėme Europinės politinės partijas, siekdami užtikrinti nuomonių įvairovę. Tai reiškia, kad turinio prasme Europinės politinės partijos gavo uh, žymiai e, daugiau subsidijų rengiantis rinkimams ir turi galimybę e, kreiptis į žymiai platesnės rinkėjų grupės parlamentas taip pat praėjusią savaitę ėmėsi tinkamos iniciatyvos praėjusią savaitę. Prezident, pirmininkas Tajanis pristatė naują e, interneto tinklapį, kurio pavadinimas Ką Europa nuveikia mano labui ir vienoje vietoje galima rasti informacijos apie tai, kokią naudą vienam ar kitam konkrečiam regionui atnešė Europa ir informacija skelbiama pakankamai paprastai suprantama kalba. Pavyzdžiui, klausimas, e, kokiu veiksmu imamės e, stengdamėsi padėti diabetų sergantiems asmenims arba, pavyzdžiui, kaip pasitarnaujame futbolo sirgaliams. Na, ir jeigu mes sugebėsime parodyti ir įrodyti, kad uh, sudarome jiems geresnės sąlygas, jie bus <clears throat> patenkinti. Arba, pavyzdžiui, jeigu mes pateiksime informaciją apie tai, kaip stengiamės e, prisidėti prie e, gyvūnų, šunų gerovės skatinimo, daugelis žmonių laiko uh, naminius gyvūnus, tai taip pat suvoks, kad e, mūsų e, veikla jiems yra naudinga ir skirta ne vien politikams. Atitinkamą informaciją galima rasti e, tame tinklapyje iš viso 2000 įvairių straipsnių, pranešimų parašytų suprantama kalba, taigi manau, kad tikrai mūsų informacijos pasiūla yra pakankamai E, plati, nuo gruodžio mėnesio bus galima parsisiųsti e, į e, savo turimus mobiliosius įrenginius Europos parlamento prietaiką arba programėlę internetinę. Taip pat bendradarbiaujame su įvairiomis mokymo įstaigomis, rengiame mokymus Europos parlamento atstovybėse valstybėse narėse. Ponas Dejongas uždė klausimą dėl personalo Europos istorijos namuose, dėl to, kad e, negalėjo dirbti dalis darbuotojų, kiti skundėsi darbo e, krūviu. Na, iš tiesų, e, mes daug diskutavome, kad užtikrintume, jog būtų laikomasi Belgijoje galiojančių darbo E, įstatymų ir būtų užtikrintas atitinkamos sąlygos, taigi ir ateitie pasirūpinsime, kad jos būtų užtikrintos. Ponas Gebrandi uždėjo klausimą dėl pensijų fondo, taip jūs turite teisingą informaciją, tai yra fondas veikiantis pagal Luxemburgo teisę, nepriklausantis Europos parlamento struktūrams. Antras jūsų klausimas buvo. E, kokie yra Europos parlamento įsipareigojimai. Europos parlamento įsipareigojimai numatyti 9 metų e, parlamento narių statute, e, kuomet buvo patvirtintos perinamojo laiko tarp e, pensinių įmokų taisyklės ir taip pat teisinis pagrindas yra 2009 metų parlamento prezidiumo sprendimas priimtas 2009 metų kovo 18, tarp kovo 18 ir balandžio 1 ir e, <clears throat> atsimenu tą datą dėl to, kad tai buvo vieni iš pirmųjų mano posėdžių užimant generalinio sekretoriaus pareigas ir e, buvo prieš tai intensyviai konsultuojamasi su teisės tarnyba ir teisės tarnyba mane, kad negalime čia jokių e, pokyčių tvirtinti. E, prezidiumas tuo tarpu mane, kad vis tiek jie yra reikalingi, po to buvo kreiptas į teismą ir e, prezidiumo poziciją teismas patvirtino. Tai reiškia, kad Europos parlamentas gali priimti sprendimus dėl išmokų sąlygų, e, teisinis neužtikrintumas tuo tarpu gali sviruoti, ypač tose sritise, tai tais aspektais, kurios yra susijusios su įgautomis pensinių išmokų teisėmis, e, <clears throat> pavyzdžiui, padidinus pensinį amžių. E, e, ir tie teisiniai aspektai susiję su įgytomis teisėmis į išmokas e, e, ar e, išmokų sąlygomis dar reikia, kad jie būtų, kad jie būtų išsiaiškinti ir prezidiumas tinkamu metu dėl jų taip pat priims savo sprendimus. Aš tikiuosi, kad atsakiau į didžiąją dalį klausimų. ta istorija, kuri yra susijusi su parlamentarais iš Italijos ir Prancūzijos, tai yra praeities palikimas iš tų laikų, kuomet dar neegzistavo e, jokių teisių į e, europinės pensijos, e, pensijų išmokas ir tuo metu Tas klausimas buvo svarbus e, kolegams iš parlamentarams iš Italijos, Prancūzijos ir e, Luksemburgo. E, ir po to buvo priimtas sprendimas dėl pensijų fondo, kuris yra antros pakopos pensijų, senatvės pensijų sistema ne pirmos pakopos, e, tačiau tai tikrai reiškia, kad ateityje tos sąlygos negalės keistis e, Prancūzijos, Italijos, Luksemburgo atstovams. Kolega Sasūlė. E, ha già risposto il segretario generale. Mi... Generalinis sekretorius jau atsakė. Aš norėčiau pasakyti, kad mano nuomonė, kai atsiranda kažkokių taisyklių, tai yra akivaizdu, kad jų reikia taisyti, laikytis dėl pensijų. Nei dviejų, nei trijų režimų mes čia neturim, turim vieną režimą ir turime teisinę prievolę, kurią reikia įgyvendinti. Jeigu šitų įsipareigojimų nevykdome, teisinių įsipareigojimų, tai tada mus e, paduos į teismą, į teisingumo teismą. Kitokios išeities nėra. 81 metų ketvirtos e, lapkričio nutarimas numatė pusiausvyrą tarp tų, kurie turi europinę pensiją, tarp tų, kurie ją gauna ir tų, kurie negauna. Tai čia būtų, kalba eitų apie 124 parlamentarus iš Italijos ir iš Prancūzijos. daugiau nebėra tų žmonių, e, jie visi išėjo. Liuksemburgiečiai išėjo, jie yra, reikia laikytis taisyklių. Dabar tos prievalės netrukus nustos galioti čia tų sprendimų nepriėmėme nei jūs, nei mes, bet jos baigė galioti 2024 metais. Mes negalime sauliaisti, kad e, mus tampytų po teisingumo teismą. Taigi yra pensijų režimas, bet yra ir teisinės nuostatos ir jų reikia laikytis. Tai čia turime pagalvoti, kai priimame kažkokius sprendimus. Nes jeigu priimi sprendimus, tai yra ir kažkokios pasiekmes. Juk mes tampame atsakingais už e, priimtus sprendimus. Net jeigu kartais ir brangiai kainuotų, tai tos išlaidos yra neišvengiamos. Labai gaila, kad kolega Jan išėjo nes man būtų patikę atsakyti į jo klausimą susijusi su bendrų išlaidų, e, bendrų išlaidų išmokos reforma. Aš norėčiau kreiptis į politinės frakcijas ir vicepirmininką ir paraginti aktyviau šnekėtis tarpusavyje, nes antrai tikrai atsidursime nepavydėtinoje situacijoje. Jeigu yra prašoma kažkokių tai, um, um, kažkokių tai pasisakymų laiko plenarinėje sesijoje iš vienos pusės, tai tada reikėjo įtikinėti mm, pirmininką, kad jisai tūs tų prašymų, tos prašymus patenkintų. Nežinau, pirmininkė, brangi ponė pirmininkė, ar reik... tikiuosi, bet tikiuosi, kad nereikės laukti kitos kadencijos, kad tie sprendimai bus priimti, net jeigu aš buvau ir prieš, tie sprendimai leis peržiūrėti skait, sąskaitas ir atlyginti kai kurias sumas, kurių atlyginimo buvo prašoma per plenarinį posėdį tai juk yra demokratija. Ir demokratija kartais nenusprendžia taip, kaip bū, norėtųsi, bet jau nebe sileiskime į nepabaigiamus ginčius. Tiesiog norėčiau kreiptis į politinių frakcijų lyderius ir paraginti visus narius e, aktyviai kalbėtis tarpusavyje. Pone Galiu, dar norėtumėte dar pasisakyti. Ačiū, pone pirmininkė. Labai trumpai. Dėl dviejų dalykų tarsi žodį. Norėčiau papildyti tai, pasakyti apie saugumo pagerinimą. Aš taip pat pozityvių žingsnius pabrėžiau, kurie buvo įgyvendinti valdymo struktūroje Europos parlamente. Krizių valdymas taip pat pagerėjo. Taip pat Buvo e, verslo vystimo planai ir padaliniai tų planų įsteigti daugelį departamentų. Visa tai yra mm, teigiami dalykai. Taigi, kalbant apie saugumą, vėlgi tie verslo vystimo planai pasitarnavo saugumą užtikrinant. Sutinku ir su tuo klausimu, kuris buvo užduotas dėl kibernetinio saugumo. Nes kibernetinės rytis yra ta, kur rizika kyla viena didžiausių. Tad svarbiausia yra užtikrinti, kad mes nuolatos tinkamai tą sritį ir jos apsaugą užtikriname. Mes dabar atliekame e, informatikos turimų priemonių ir programų saugumo peržiūrą rezultatai yra pozityvūs tos peržiūros. E, mes turime asmenys atsakingus už šią sritį, kurie labai rimtai ir sėkmingai dirba savo darbą. E, jie pritarė tam, kad kibernetinis saugumas būtų laikoma vienu iš prioritetų Europos parlamento šiandienėje veikloje. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. Tikiuosi, kad vertėjai mums dar paskirs keletą minučių. Pranešėjai žodis. Aš negalėjau užduoti kai kurių savo klausimų, nors visiems dėkoju už diskusiją. E, tai pabandysiu jūs dar aštu papildomai užduoti. Dėkoju visiems už sutiktą informaciją. Manau, kad diskusija pavyko ir toliau turėtume palaikyti ryšį. Ta ir darysime numatysime naują papildomų klausimų teikimo terminą. Kolega Salafranka paprašė žodžio, tai jis nebuvo sąraše. Suprantu, kad laikas neleidžia, tiesiog norėčiau pasakyti porą žodžių dėl saugumo. Čia mes labai didelę pažangą pasakėme ir jau turėjau tą progos paminėti generaliniam sekretoriui. Galiu pasakyti, kad du parlamentarai į parlamento biurą gavo užminuotus laiškus. Tai yra tikrai dalykai, kuriuo, į kuriuos turėtų atkreipti dėmesį saugumas. Ir dar e, dėl e, e, biudžeto įvykdymo patvirtinimo ir dėl pono Rubiko norėčiau pasakyti, kad biudžetas, kurį, e, kuris yra skiriamas Prancūzijos ir Italijos parlamentarams, yra 10 milijonų per metus. Man atrodo, reikėtų um, vengti dar labiau vėluoti, tiesiog reikėtų pasižiūrėti, kaip jūs pirmininkė žiūrite į komisijos generalinio sekretoriaus paskirimą. Kaip jūs galvojate kaip įgyvendinti didesnę pusiausvyrą ir skaidrumą, skiriant aukštus pareigūnus visose institucijose. Tačiau čia yra kitas klausimas. Manau, kad mes biudžeto komitete galėsime išsameu šiais klausimais padiskutuoti E, jeigu tik e, generalinis sekretorius ir vicepirmininkas galės su mumis kar diskutuoti kartu. Ačiū už Jūsų supratimą. E, galbūt vis tik tai generalinis sekretorius galėtų čia pamėginti pateikti atsakymą už tuos klausimus, nes jūs čia ta balta varna esate. Mes šiuo metu vadovaujamės maždaug 20 e, metų senumo taisyklėmis, kurios 2000 e, metais buvo patvirtintos. E, pirmininkas Tajanis pagėdavo, kad taisyklės būtų pritaikytos dabar galiojančioms procedūrams. Tai reiškia, kad mes pasiūlėme, kad prezidiumai būtų siūlomi keli kandidatai ir kad e, e, būtų kandidatų sąraše taip pat e, tos lyties, kuriai nepakankamai atstovaujama atstovų. Taip pat diskutavome apie moterų vaidmenį administracijos struktūrose. Kuomet aš pradėjau dirbti, E, buvo 23 procentai moterų skyrių vadovų, dabar beveik 40 procentų. Ir kiekvienas generalinis e, direktorius turi pateikti tris kandidatus, iš kurių viena turi būti moteris. Jeigu moterų kandidačių nėra, tuomet e, mes viešą atvirą konkursą skelbėme, ne vidinį konkursą, tam, kad atsirastų daugiau kandidačių ir kad būtų daugiau kvalifikuotų kandidačių moterų, kalbant apie e, direktorių moterų postus, mes paskime pažangos apie generalinį direktorių vyrų postus veikiau. E, pažanga yra į priešingą pusę, bet kokiu atveju mes remiamės principu, kad būtų teikiama kuo daugiau pasiūlymų, siūloma kuo daugiau kandidatų, kad jie atstovautų abiejoms e, lytims. E, e, rimtos pažangos pasiekime skirių vadovų ligmenyje. Tikiuosi, kad po naujų rinkimų prezidimas priims atitinkamą formalų sprendimą ir ta konstruktyvi diskusija tęsis. Baigiame šios dienos posėdį. Ačiū, kad atvykote. Jums, ponas Susulė, jums, generalinis sekretorių, posėdis e, baigtas, rytoj 9 val. tęsime.